Good day. Dear colleagues. Good day everybody. Gerbiami kolegos, labas rytas. Patvirtinkime mūsų darbo tvarkės projektą. Dėl 31 darbo tvarkės punkto, dėl pono Gabrielę pranešimo. Balsavimas dėl jo galės įvykti. 35 darbo tvarkės punktas, GONS pranešimas. E, dėl jo balsavimas bus e, atidėtas. 36 darbo tvarkės punktas. E, įtrauktas kaip naujas į darbo tvarkę. Taip pat dar yra vienas naujas darbo tvarkės punktas. 13 vasario dieną e, mes e, išgirsime e, pranešimą apie išorės sienos stebėseną. Sergentinis Sergentinė pranešimas dėl finansinių sistemų E, diskusijos dėl e, šio pranešimo bus atidėtos iki vasario 20 dienos. Ar net, jeigu neturite prieštaravimų, tada norėčiau patvirtinti e, koordinatorių pateiktus pasiūlymus. Pone Kings turėtų būti paskirta kaip koordinatorių biudžetų komitete dėl MFF. Ar yra prieštaraujančių, jeigu ne, toks sprendimas yra priimtas. Dėl lingvistinio režimo šiandieną nebus užtikrintas vertimas iš estų, suomių, kroatų ir maltiečių kalbos. Protokolai praėjusių posėdžių kurie įvyko 27-28 lapkričio dienomis yra laikomi patvirtintais ir dabar mes galime perėti prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Tai yra koregendum e, patvirtinimas dėl mainų e, paramos ir mokymo programos skirtos euro apsaugai nuo klastojimo pranešėja ponia Makintaja. Pagal 216 e, darbo tvarkos taisyklę Ir po to, kai Europos parlamentas patvirtino e, savo nuomonę pirmo svarstymo e, svarstymo metu sprendimas dėl minų e, paramos ir mokymo programos skirtos euro apsaugai nuo klastojimo E, toks e, na, sprendimas turėtų būti koreguojamas pagal koregendum procedūrą. Pranešėja, prašome, jums suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Taip, iš tiesų, kaip jūs ir pasakėte, mes dėl šio klausimo jau balsavome. Ir norėjome, kad šis klausimas būtų įtrauktas į plenarinės sesijos darbo tvarkę, kuo galima greičiau, nes e, tokiu būdu E, buvo aišku, kad turėtų būti taikoma koregendum e, procedūra. Tačiau situacija iki šiol e, nepasikeitė. Kalbame apie labai formalius dalykus. Sprendimas jau yra priimtas, dėl to buvo balsuota plenarnės sesijos metu, taigi dabar tiesiog turi būti priimtas e, formalus oficialus sprendimas. Ačiū poniai McIntyre, taigi tiek būtų dėl šio klausimo. Ir dabar siūlau pereiti prie penkto darbo tvarkės punkto, Tai yra tarp institucinių dėrybų dėl teisėkuros procedūrų padėties. Pone Makintaja taip pat yra pranešėja. Prašome. Uh, on the directive on Jie yra pranešėja dėl uh, direktyvos, kuri yra skirta kovoti su E, sukčiavimu euro srityje per baudžiamosios teisės priemonės. Prašome pranešėją, ačiū šešėliams pranešėjams už paramą, už bendradarbiavimą. E, trišalės darybos šiuo metu vyksta ir galime sakyti, kad e, tikrai pasiekėme nemažai pažangos, radome sutarimą dėl daugelio aspektų ir taip pat dar yra numatytos E, trišalės dėrybos šį vakarą. Nežinau, ar mums sugebės susitarti dėl visko šį vakarą. Aišku, to tikiuosi, tačiau įtariu, kad netgi ir po šio posėdžio teks inicijuoti e, procedūrą raštu. Taigi, bet kuriuo atveju galiu pasakyti, kad mes puikiai bendradarbiavome su pirmininkaujančia šalimi ir tikiuosi, kad greitai e, bus priimtas galutinis sprendimas. Ačiū pranešėjai, ačiū poniai Makentaja. Taigi dabar mes galime pereiti prie šeštojo darbo tvarkės punkto pasikeitimas nuomonėmis dėl EU lysos agentūros e, vykdomuoju direktoriumi Krumu e, Garkovu. Būtent ši agentūra yra atsakinga už e, didelės apimties informacinių technologinių e, techn, e, sistemų valdymą, tai yra Schengeno informacinė sistema 2, VIS ir Eurodac. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį ponui Garkovui, kas buvo pasiekta pereitais metais ir ko laukti kitais metais. Prašome, jums suteikiamas žodis. Yeah. And, um, uh, Ačiū pirmininkė, ponai ir ponės, labas rytas. Ačiū už e, suteiktą galimybę e, pristatyti e, mūsų agentūros pasiektą pažangą pertais metais. Tačiau prieš tai norėčiau priminti, kokie agentūrai yra suteikti įgaliojimai. Bet taigi mes esame atsakingi už vis Eurodac ir SIS2 sistemas, Taip pat e, mes esame atsakingi už e, saugų ryšį tarp valstybių narių ir taip pat e, teikiame apmokymus valstybių narių ekspertams, kurie dirba su minėtomis sistemomis. Kaip buvo sakyta, mes esame nauja agentūra, mūsų tikslas yra mm, mm, sukurti mūsų struktūrą, darbo metodiką. Na ir pereitais metais mes Valdyboje pristatėme keturis prioritetus, kurių pereitais metais ir siekėme. Visų pirma, e, kalbame apie pagrindinės šios agentūros funkcijas, agentūros kaip organizacijos suformavimus. E, na ir paskutinis dalykas, tai yra e, partnerystės ryšių E, užmėsgymas, siekiant sukurti e, šios agentūros kuo didesnę pridėtinę vertę. Kalbant apie mūsų pagrindinės funkcijas, norėčiau Jūs informuoti, kad e, mūsų agentūra per du mėnesius sugebėjo perimti e, minėtų sistemų valdymą pagal e, nustatytus mūsų atžvilgių reglamento reikalavimus. Taip pat ir pagal e, susitarimus, kurie buvo pasirašyti su komisija dėl e, šių sistemų valdymo. Be to, reikia paminėti, kad agentūra taip pat prisėmė papildomų pareigų pereitais metais, nors anksčiau e, tai nebuvo numatyta darbų programoje. Kalbant apie pačios organizacinės struktūros formavimą, tai agentūra e, sugebėjo įgyvendinti 2013 metų planus e, pagal tai, kas buvo planuota iš anksto. Tai yra metų pabaigoje E, mes pasamdėme 120 darbuotojų, e, pasamdėme ir saugumo darbuotojus, e, vidaus auditorių, vidaus saugumo pareigūnus. Taip pat 2013 metais buvo šitų metų pabaigoje buvo patvirtinta, kad agentūros e, kokybės valdymo e, sistema veikia. Be to mes pasiekėme susitarimą e, su valdyba dėl strateginių tikslų, kurie turėtų būti siekiami 2013 metų 2020 metų laikotarpiu. Kalbant apie tobulumo centro sukūrimą. Agentūra parengė vidinius teisės aktus, kurių gyveninimas prasidėjo 2013 metais. Pagal juos mes turėtumėm sukurti pagrindinius e, veiklos komitetus, pavyzdžiui, e, biudžeto komitetas, e, strategijų ir valdymo komitetas pastarėjai turėtų užtikrinti, kad mes pateisinsime suinteresuotos menų lūkesčius. Kai dėl mūsų agentūros teikiamų paslaugų E, jos turi būti aiškiai, suformul, e, aiškiai suformuluotos. Ir taip pat agentūra atliko pirmąjį e, rizikos įvertinimo įvertinimą ir Dabar e, toks rizikos įvertinimas e, yra atliekamas e, nuolatos siekiant įsiaiškinti, kokios rizikos gali kilti agentūrai valdant tokias informacinės sistemas ir kad būtų žinoma, kaip na, tokią riziką galima būtų eliminuoti. Be to buvo parengti ir atitinkami E, planai, kaip būtų galima geriau valdyti e, turimus agentūros išteklius. Kai dėl partnerysčių, tai 2013 metais mūsų agentūra pasirašė supratimo memorandumą su pagrindiniais partneriais TVR srityje, pavyzdžiui, su CEPOL e, toks memorandumas yra pasirašytas ir jau, pavyzdžiui, vykdoma bendra veikla, tai yra teikiami mokymai valstybėms narėms. Taip pat e, mes ketiname pasirašyti e, memorandumą su Frontex ir galvojame apie bendras veiklas, kurios galėtų būti įgyvendinamos šių dviejų agentūrų. Yra pasirašytas supratimo memorandumas, tiksliau e, yra finalizuotas e, supratimo memorandumas su komisija ir tikimės, kad po kelių mėnesių jis bus e, pasirašytas. Na ir galiausiai Mes ir toliau e, bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, kurių atstovai dirba mūsų patariamame komitete, kokia turėtų būti mūsų e, na, agentūros veikla, kaip turėtų e, kisti tos sistemos, už kurias mes esame atsakingi. Taigi, kitaip tariant, 2013 metai buvo sėkmingi agentūrai, kadangi mes sugebėjome pateisinti mūsų e, partnerių, galima sakyti, e, lūkesčius ir mes padėjome tokius tvirtus pagrindus tolis, e, tolesniai agentūros veiklą. Kalbant apie 2014 metus, tai 2014 metų darbo planas yra parengtas, tačiau yra dinamiškas ir bus keičiamas atsižvelgianti tai, kas buvo pasiekta 2013 metais. Prioritetinės rytis kurios buvo suderintos su e, valstybėmis narėmis, e, yra e, kitaip tariant, prioritetai yra tie patys 2014 ir 2013 metams, tačiau agentūra ir toliau plės savo veiklos rytį. Agentūra ir toliau sieks pagerinti finansinį valdymą, apskritai valdyseną, o kai dėl ir taip pat sieks e, kitų e, prioritetų, kurie buvo iškelti anksčiau. E, tai yra, mes tenksimės tobulinti esamas informacinės sistemas, kaip vis, Eurodac, Taip pat mes ketiname ženkliai prisidėti prie pažangaus išorės sienų valdymo e, paketo. Šiais metais e, komisija pradėjo mm, poveikio įvertinimą ir jame mes ketiname dalyvauti. Kalbant apie valdyseną ir ilgalaikį planavimą, e, valdyba patvirtino ilgalaikę strategiją 2014-2020 metams, taigi jos įgyvendinimas bus mums vienas iš prioritetų. Ir kartu su, pavyzdžiui, CEPOL žiūrėsime, kaip būtų galima e, praplėsti e, padidinti bendrų organizuojamų mokymų skaičių. Ir e, tai bus vienas taip pat iš užduoč, viena iš duočių, kurias bandys e, mūsų agentūrai gyvendinti. Laukime metų, kurie nebus lengvi. E, manome, kad valstybės narės suinteresuoti asmenys turės vis daugiau lūkesčių mūsų atžvilgių. Tačiau atsižvelgianti tai, kad 2013 metais mes padėjome stiprius pagrindus mūsų agentūros veiklai, mes sugebėsime tuos lūkesčius e, pateisinti. Taigi Tuo ir norėčiau baigti savo pasisakymą. Ačiū uh, už tai, kad suteikėte man galimybę pristatyti agentūros pasiektą pažangą. Aišku, esu pasirengęs atsakyti į jūsų turimus klausimus. Dėkoju. Garkov, open... Ačiū ponui Garkovui. O dabar pradėsime diskusiją. Gal kas nors iš kolegų norėtų klausti? Prašau. Prašom, kolega. Jeigu kas dar norėtumėt kalbėti, tiesiog kilstelkite ranką. Kolega Kolijo pirmas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ką tik atėjau į posėdį neišklausiau visos pono Garkovo kalbos, bet puikiai žinau, koks darbas yra atliekamas agentūroje EU LISA. Norėčiau pabrėžti štai ką. Ponas Garkov su savo komanda atlieka puikų darbą tiek e, kalbant apie Estiją, tiek kalbant apie Strasbūrą, būtų galima tą pasakyti. Valstybės narės e, iš tikrųjų bendradarbiauja su šia agentūra ir norėčiau pasakyti štai ką. Kiek kartų teko klausytis pono Garkovo, tiek kartų manau, koks štai uh, įdomus darbas, kokie įdomus sprendimai. Biudžetas nuolatos mažinamas, o EU lysa nuolatos veikia, nepaisant visų biudžeto ribojimų ir veikia gerai. Ir ponas Garkovas su optimizmu žvelgia į ateitį. Be abejo, turime elgtis atsargiai, nes e, be abejo reikia numatyti geresnį finansavimą toms agentūroms, kurios veikia gerai, toms agentūroms, kurių darbo visi yra patenkinti, kad jūs ir toliau galėtų gerai dirbti. Ačiū, pirmininkas, ačiū ponui Kueliu. Gal dar kas nors norėtų kalbėti? Ne, kitų kolegų nėra norinčių kalbėti. Gal pakomentuotumėte, ponas Garkovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Koeliu už jo pasisakymą. Aš jau sakiau, kad bus pilni iššūkių metai agentūrai. Ir jau minėjau, kad vienas iš tų žingsnių, žengiant kompetencijos skriptim, kalbant apie valdyseną ir, ir, ir valdymą, e, reikės taikytis visame tame kontekste su resursų mažinimu. Agentūra stengsis aktyviai naudoti turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, nes mes e, pirmiausia keliame savo užduoti nusistatyti teisingus prioritetus, o paskui gal ne tiek esam optimistiškai nusiteikę, kiek užtikrintai mes manome, kad turime įveikti tuos sunkumus ir tikimės, kad teiksime tinkamas paslaugas. Visiems ačiū. Would you, Mr. Karkov, make an additional comment? Norėčiau pasakyti dar šį beitą papildomo. Jūs kalbėjote apie studiją. Ten bus kalbama apie išmanęsią sienų apsaugos sistemas. Ten buvo kalbama apie pažangaus žemės sienų valdymo paketo įdėgymą. Ar, ar bus dirbama šiuo klausimu? Atsakymas be abejo. Norėčiau tik šiek tiek paaiškinti. Studija bus parengta, tą atliks Europos komisija, o agentūra prisidės prie jos, kad būtų galima iš tikrųjų parodyti, ar yra pasiekti užsibriežti tikslai. Šiemet programoje yra numatyta planuoti resursus, kurių reikės e, tos pažangaus žemės sienų valdymo paketų įdėgymui. E, reikės pateikti teisėkarus siūlymus ir kai jau bus tie visi reikalingi teisiniai instrumentai, bus galima pradėti dirbti. Ir čia reikalinga laikytis irgi teisingo požiūrio. 2016 metais tas paketas bus pradėtas įgyvendinti ir iki tol turbūt atliekamas visas teisinis darbas ir darbai turbūt suplanuoti. 2014 mes gausime informaciją apie įvairius siūlymus ir e, žinosime, kaip mums elgtis, bendradarbiausime su Frontex taip pat nes turime būti pasirengę bendradarbiauti. Vėlgi reikia išsiaiškinti, kokie bus turimi ištekliai, Ir tuomet numatysime agentūros planą 15-17 metams susijusi su reikalingai žmogiškaisiais ištekliais ir kitais. Ir stengsimės pasiekti reikiamos pusiausviros e, tarp esamos situacijos, agentūros poreikių ir turimų išteklių. No additional... Pirmininkas, jeigu Kitų klausimų ar komentarų nėra. Dėl pono Garkovo pasisakymo, tai tuomet galėsime tęsti darbą toliau pagal darbo tvarkį, jūs jums tai tinka. Bet kitas klausimas yra atidėtas iki 9.45 minučių. Jo labiau, kad ir pranešėjo kol kas nėra. Tad siūlyčiau 15 minučių pertrauką padaryti. Gerai, kolegos? už 15 minučių dirbam toliau. Thank you. So, shall we go? We resume, as foreseen. I have learned, I have learned, dear colleagues, that Mr. Protasievičius. Gerbiami kolegos, mane informavo, kad pranešėjas Protasievičius negali dalyvauti posėdyje, tačiau jį pavaduos jo kolegė, ponė Jimenez Beserilė. Ji trumpai pristatys pakeitimus, kurie buvo pateikti dėl abiejų pranešimų norėčiau Jums priminti, kad e, šiandieną mes turime aptarti pakeitimus ir išklausyti e, teisės skyriaus nuomonę dėl pono Protastevičiaus pranešimo dėl naujų psichoaktyvių medžiagų ir taip pat dėl E, ponios Jimenės Barijo e, pranešimo dėl direktyvos, dėl būtiniausių nuostatų, dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos priekybos narkotikais rytyje. Yra iš viso pateikta 157 pakeitimai dėl reglamento ir 28 pakeitimai dėl direktyvos. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai poniai Jimenės Besiril ir tada suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Kaip supratau, visų pirma, mes turėtumėm išklausyti teisės skyriaus nuomonę. Teisės skyrių šiandien atstovauja ponas Visadžio. Ponas Visadžio, prašome jums suteikiamą žodis. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai galiu pristatyti padėtį nuomonės į nuomonės turinį buvo šilta daugelį pakeitimų ir aš norėčiau pradėti nuo konteksto pristatymo. Sulaukime dviejų parlamento siūlymų, vienas skirtas vidaus rinkos reglamentui. Ten yra kalbama apie apribojimus patekimų į rinką tų naujų psichoktyviųjų medžiagų kurios yra laikomus ypatingai kenksmingomis. Ir kitas siūlymas yra direktyva. E, sutarties pirmame straipsnėje yra paim... 83.1 straipsnis čia yra minimas. Egzistuoja 2004 metų pagrindų sprendimas šią temą ir buvo nuspręsta pritaikyti baudžiamasias sankcijas – jeigu bus pažeisti rinkos apribojimai, kurie yra minimi vidaus rinkos reglamente. Ir mes buvome prašomi patikrinti, ar iš to gali iškilti kokiu nors teisinių aspektų susijusių su vidaus rinkos reguliavimu. Ar komisija gali priimti tokius sprendimus, nustatyti medžiagas, kurios gali būti laikomos ypač kenksmingomis Turime neužmiršti to fakto, kad naujosios psichoaktyviosios medžiagos būtų tokios, kur pagal, kuriams pagal direktyvą būtų taikomos baudžiamosios sankcijos. Mes priejome štai prie kokios išvados. 13 straipsnis vidaus rinkos reglamento yra problematiškas, nes ten yra numatytas sąrašas kriterijų, kuriais galėtų remtis komisija, identifikuodama tas psichoaktyvasias medžiagas, bet tas sąrašas dėja yra neišsamus. Ir 13 straipsnėje ir 83.1 straipsnėje yra yra minimas tas, minima tokia savoka in particular ir ypatingai kažkas. Ir be abejo, tai nėra tie elementai, kurie suteikia daugiau teisinio aiškumo. Jeigu teisėkūros priemonės neleidžia sudaryti išsamaus kriterijų sąrašų, tai tuomet komisija galėtų nustatyti naujus kriterijus, kurie padeda nustatyti tokias medžiagas, o tai nėra e, suderinama su dabar egzuojančiomis taisyklėmis. Tuo požiūriu mes pasiūlėme dvi alternatyvas, kurių viena būtų tokia pasiremti deleguotaisiais teisės aktais. E, būtų galima papildyti jų dėka tuos kriterijus ir, ir būtų galima sudaryti tą išsamų kriterijų sąrašą tuo būdu. Antra galimybė, kurią mes matome, būtų susijusi su tuo faktu, kad siūlymas toks, kaip pateikė komisija, sudaro galimybę daryti nuorodą į tas medžiagas, kurios jau yra identifikuotos vidaus rinkos reglamente ir kurios yra minimos baudžiamame kodekse valstybių narių. Ir tai būtų galima laikyti elgesių susijusių su draudžiamų medžiagų eksploatavimu, su patikimu į rinką, už kurį taikoma baudžiamoji atsakomybė. Komisija galėtų uh, peržiūrėti šių medžiagų riziką ir galėtų peržiūrėti tas numatytas sankcijas. Mes manome, kad nebuvo aišku iš komisijos teksto, jog tais atvejais valstybės narės turėtų iš savo baudžiamųjosios teisės aktų išbraukti tas minimas medžiagas. E, tai ne visada yra paprasta dėl jų buvimo rinkoje. Tai štai, tai yra teisinį susirūpinimą keliantis klausimai, buvo pateikta daug pakeitimų, kur jau atsižvelgiama į tuos sunkumus. Manau, kad tiek būtų mano pristatymo ir esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus, jeigu jų turėtumėte. Thank you, Mr. Vizačio. Now. Ačiū, ponui Vizačio. Dabar, kaip girdėjome, turime teisinę nuomonę, suteiksime žodį poniai Visaril, kad ji galėtų apžvelgti pakeitimus. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs eh, ir sakėte, aš pristatysiu pakeitimus. Todėl, kad ponas Protasevič negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Aš e, manau, kad e, galėsiu perduoti jo nuomonę dėl tų pakeitimų. Tačiau jeigu jūs turėsite kokį nors klausimą dėl reglamento, tai geriau būtų tuo, tos galimas klausimus pateikti ponui Protasevič elektroniniu paštu. Na, o aš atsakysiu į visus klausimus, kurie susiję su e, mano direktyva ir, ir mano pakeitimais. Dabar pradėsiu nuo tų pakeitimų, kuriuos siūlė ponas Protasevič. Iš viso čia yra 104 pakeitimai dėl naujų psichoaktyvių medžiagų. Pranešėjas pasisako už subalansuotą požiūrį. Jisai teigia, jog galima sutikti su daugeliu pakeitimu. Jisai pritarė tiems pakeitimams, kuriais siekiama sustiprinti teisinį užtikrintumą. Jisai pritarė pono Head pakeitimui dėl 11, 12 ir 13 straipsnių. Tai taip pat pasakytina ir apie ponios Trenta pilies pakeitimus. Reikia nepamiršti, jog kai kurių iš šių pakeitimų formuluotės turėtų būti pakoriguotis taip, kad argumentai būtų aiškus. Pranešėjas taip pat e, pabrėžia privalomą reglamento pobūdį įgyventant nacionalinės priemonės ir ypač turint omenyje tuos atvejus, kuomet gyvenimas reikalauja griežtesnių priemonių. Tai susiję su informacijos pakeitimu, Taip pat e, su informacijos pateikimu ypač pažeidžiamoms socialinėms e, grupėms. Tai yra ponios Matijų ir pono Pirkel pakeitimai. Taip pat e, Envi komiteto atitinkami pakeitimai. Pranešėjas taip pat pritarė ir kitiems pakeitimams, kuriuose kalbama apie tai, jog informacijos keitimasis turi būti dinamiškesnis ir veiksmingesnis. EM, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsienos centras turi skatinti tokius informacijos mainus. Pranešėjas taip pat norėtų pakritikuoti kai kuriuos pakeitimus, kurie jo nuomonė visiškai tinkami. Pono Trenta Filijas pakeitimas dėl šeštojo straipsnio yra kritikuotinas, nes e, tuo pakeitimu, tas pakeitimas silpna Europolo vaidmenį pirminėje rizikos e, faktorių analizės fazėje. Psikoaktyvių medžiagų srityje. Reikia nepamiršti, jog naujos medžiagos gali kelti iš principo kitokio pabudžio rizikos faktorius. Ir vertinimas kartu su Lisabonos agentūra ir mokslinių tyrimų komitetu turi būti parengiamas e, bendradarbiaujant. Pranešėjas supranta šio pakeitimo argumentus, tačiau mano, jog reikia gilesnės diskusijos šito klausimu. Pranešėjas prieštarauja, taip pat ir šešilniai pranešėjai prieštarauja įgyvendinimo siūlomiems aktams bei atitinkamiems prane, pakeitimams, kurie siūlomi šiuo klausimu. Tam, kad reglamentas tinkamai galėtų būti įgyvendinamas ir kad būtų įgyvendinamas reagavimo veiksmingas mechanizmas, reikėtų galvoti apie tai, jog numatomos priemonės turėtų būti konstruktyvios, o ne atvirkščiai. Ir čia reikėtų paminėti devintą straipsnį bei e, prieigos prie rinkos apribojimą. Čia reikėtų aiškių kriterijų. Tuo ir norėčiau baigti savo pasisakymą ir, jeigu leisite, norėčiau e, kalbėti savo gimtają kalbą. No, well, I. Sh should I go with my. Okay. Eh, me gustaría en primer lugar dar las gracias. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegams, kurie pateikė direktyvos pakeitimus. Ir čia apie reglamentą jau nebekalbu, kalbu apie direktyvą. Svarbiausi pakeitimai buvo pateikti, jie praturtina pranešimą, tačiau norėčiau grįžti prie kai kurių iš jų. 7, 21, 22, ponios Het pakeitimai turi tikslą suteikti galiojimus komisijai, keisti priedą, pasitelkiant deleguotosius aktus, o ne įgyvendinamosius aktus. Tai yra įdomus dalykas. Gali kilti klausimas. Būtent toks, tačiau ar galima būtų pasinaudoti skubos procedūra e, deleguotojų aktų atveju, jeigu iškiltų pavojus visuomenės veikatai. E, tai turėtų būti traukta į direktyvą. E, čia norėčiau minėti 13 reglamento straipsnį, kur kalbama būtent apie labai rimtą ir nulatinę riziką. Su teisės tarnyba galima būtų pasikonsultuoti, lab kad jos atstovas dalyvauja mūsų posėdėje. E, kai dėl nuorodų į sveikatos apsaugą, apie turbūt čia nereikėtų jos minėti. Ir pavyzdys, 17 pakeitimas Intvelt, 17 pakeitime yra minimi tokie žodžiai, nesiekiant ekonominės naudos. lyg būtų galima skirti narkotikus tam, kad, būt, kad išauktų jo paklausa ir kad būtų galima gauti ekonominę naudą. Ir aš pateikiau 13 pakeitimą. Nemanau, kad reikėtų kartuoti tos dalykus, manau, kad mano pakeitimo čia puikiai užtenka. 11, 13, 14, 18 yra tie pakeitimai, kurie peržengia e, direktyvos taikymo sritį, o šie klausimai atskirose valstybėse narėse nėra pakankamai harmonizuoti, tad e, tų pernelyg griežtų formuluočių nereikėtų. Aš labiau pabrėžčiau bendradarbiavimą ir sieki geriau koordinuoti kovą su narkotikų plitimu. Tuo būdu įtraukiant iš šią nuostatą ir naujas psichoaktyvasias medžiagas Valstybės narės turėtų taikyti šias priemonės praėjus dviems metams e, po e, įsigaliojimo teisės aktų, bet tas laikotarpis pernelik trumpas, nepavyks sukaupti reikiamos informacijos, nepavyks matyti reikiamos perspektyvos. Ir mm, valstybėms narėms gali būti sunku iš karto atitikti visus tos reikalavimus. Noriu padėkoti Envi komitetui, jų pakeitimai buvo labai naudingi, lygiai taip pat ačiū tarybos atstovams. Tiek būtų. Pirmininkas, ačiū ponė Beseril, o dabar išklausysime šešėlinių pranešėjų. Ar yra šešėlinių pranešėjų ponė Head dalyvauja mūsų posėdėje? Ar norėtumėte tarti žodį, reaguodama į pakeitimo aptarimą? Dėkoju už jūsų e, pristatymą. Labai gaila, kad pranešėjų nebuvo šįryt sustikime su mumis. Norėjau pasakyti vieną dalyką, norėjau trumpai paaiškinti savo pakeitimus, kurie buvo čia paminėti, pranešėja paminėjo juos. Didelė dalis pakeitimų yra susijęs su parlamento įtaka ir deleguotojų aktų naudojimu. Norėčiau trumpai paaiškinti, apie ką aš galvojau teikdama šios pakeitimus. Svarbiausias dalykas man buvo pateikti e, re, reglamentų ir direktyvai pakeitimus. Mano pakeitimus reiškiai pasakyta, kad kriterijai e, rizikos kvalifikavimui, e, ar tai yra didelės rizikos medžiagos ar, ar nedidelės, Tie kriterijai turėtų būti nustatyti iš anksto. Jeigu komisija mano, kad reikia pakeisti tuos kriterijus, tai būtų galima padaryti deleguotojų aktų būdu ir tai padėtų užtikrinti geresnį teisinį aiškumą, tikrumą ir tai padidintų Europos parlamento įtaką. Kai dėl direktyvos pateikiau pirmą pakeitimą, dėl sprendimų susijusių su baudžiamosiomis veikomis parlamentas būtų įtrauktas į šį procesą kaip teisėkuros proceso dalyvis. Tai irgi padidintų esinį aiškumą. Gal kažką netaip supratau, bet buvo kalbama apie komisijos e, kažkokius veiksmus, bet buvo minimas ir kitas dalykas - galimybė valstybėms narėms eiti dar toliau griežtesnės taisyklės turėti reguliuojamų narkotmedžiagų srityje. Uh, Ir valstybės narės šias rytį paprastai nori reguliuoti. Ir nori tą reguliavimą užtikrinti pačios, o ne palikti tai ES kompetencijai. Gal aš kažką nesupratau kas, iš to, ką sakė Europos komisijos atstovai, bet mes vakar diskutavome šiuo klausimu ir aš lėkčiau prie savo pakeitimų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponė Het, ar yra kitų pakeitimų, ar yra daugiau šešėlinių pranešėjų. Kolega Bronks, gal dar? Prašom, kolega. Ačiū pirmininkė. Na, vienas vienas dalykas yra sakyti, kažką reikia daryti, o kitas dalykas yra pateikti konkrečius pasiūlymus. Taigi problemą identifikuoti yra lengviau negu pateikti sprendimus. Ne visos psichoaktyvinės medžiagos yra reglamentuojamos baudžiamosios teisės priemonėmis. Tačiau tos medžiagos keičia žmonių elgseną, įtakoja jų sveikatą ir turi ilgalaikių pasiekmių. Tačiau kyla problemos dėl to, kaip tos medžiagos medžiagos yra e, identifikuojamos. Ir tai, kad e, tų medžiagų pavadinimai ir sudedamosios dalys e, keičiasi nuolatos. Pranešime yra sakoma, kad dažnai tokios medžiagos yra pagaminamos šalyse kaip Kinijoje, Indijoje, nelegaliuose laboratorijose ir tose šalyse tokių medžiagų gamyba yra nekontroliuojama. Tuo tarpu Kinijoje yra puikiai taikomos tam tikros e, represinės priemonės e, saviriškos laisvai, tačiau Kinija nesugeba pažaboti nelegalios e, gamybos ir prekybos. Tuo tarpu Europos Sąjungoje tokios medžiagos yra na, pardavinėjamos teisėtai, teisėtais kanalais. E, ES sako, kad tai yra tarptautinė problema. To negalima paneigti, todėl reikalingas ir ES sprendimas. Tačiau pat, pat pačios savokos pasirinktos e, tarptautinė problema, ES problema nėra ta pačios. Didelė problema reikalauja, kad būtų e, parengtas platus sprendimas. Tai yra, kad būtų e, sutartas globalus sprendimas, o ne vien tik tai tarp 28 ES šalių. Aš sutinku su tuo, ką pasakė pranešėja, kad na, atskirų valstybių priemonės nacionalinių lygmenių gali iškraipyti vidaus rinką. Problema egzistuoja E, tokia. Atvėrus e, rinką mes e, sukūrėme, atvėrę rinkas mes sukūrėme rinką netgi neteisėtoms paslaugoms ir prekiams. Ačiū, ar kas nors norėtų sureaguoti? Jeigu ne, tada suteiksiu žodį komisijai arba pirmininkaujančio šalies atstovams. Ką jūs pasakytumėt apie pateiktus pakeitimus? Žodis komisijos atstovui poniai Spinant. Dėkoju pirmininkė. Ačiū poniai Jimenez ir poniui Bronks už pateiktas mintis e, dėl psichoktyvių medžiagų paketo. Visų pirma, norėčiau pasveikinti abu pranešėjus, kurie mm, parengė labai konstruktyvius pranešimus ir tikiuosi, kad e, jų pateiktas pasiūlymas tiesiog sukonsoliduos mūsų pateiktą uh, pasiūlymą dėl psichoktyvių medžiagų sistemos. Europos parlamento e, narių pakeit, pateikti pakeitimai yra puikus, pateikiantis puikių idėjų, kaip patobulinti komisijos pasiūlymą ir teikia peno pamastymui. Mes juos e, išanalizuosime, tačiau jau dabar galima pasakyti, kad daugelis šių pakeitimų tikrai leis mums e, pasiekti tikslų užtikrinant e, pačios sistemos veiksmingumą ir mm, spartumą. Be to, dauguma pakeitimų leis e, aiškiau išdėstyti, koks yra e, santykis tarp nacionalinių veiksmų ir ES veiksmų. Šioje srityje mes priemame domen, tai ką pasakė Europos parlamento teisės skyrius dėl deleguotųjų aktų, įgyveninimo teisės aktų. Dar kartą norėčiau priminti Jums priežastis, kodėl komisija siūlo deleguotų aktų procedūrą e, šio teisės akto atžvilgio. Mes numatome aiškius kriterijus pagal kuriuos turėtumėm priimti e, sprendimą dėl psichoaktyvių me, medžiagų ir rinkos apribojimo priemonių, tačiau mes įsigilinsime į teisės skyriaus nuomonę ir bendradarbiausime su Europos parlamentu ieškant sprendimo. Šiuo klausimu ir kitais klausimais, kurie buvo pristatyti pranešėjų, uh, taip pat ir per pakeitimo pasiūlymus. Taigi ačiū už jūsų konstruktyvumą, darbą dėl psichoktyvių medžiagų. Tikiuosi, kad na, tas bendras darbas leis sparčiai pasiekti sprendimą. Ačiū poniai Spinant, o dabar e, žodis poniai Raptarki, kuri atstovauja pirmininkaujančią šalį. E, kiri proedre, e, dėkoju. Pone pirmininkė, Mes Libe komitete sausio 23 buvom pateikę savo pranešimą, tarybos nuomonę. Vyko horizontaliosios darbo grupės posėdis dėl narkotikų, buvo kalbama apie reglamento siūlymą. Mes vasario 6-7 dieną patikim savo nuomonę, pirmą susitikimo dieną, vasario 6 buvo pateiktas peržiūrėtas e, reglamento projekto variantas, dėl pirmo, antro, trečio skyrių buvo pateikti siūlymai, pirmas, tryliktas ir pirm, pirmas ir tryliktas paragrafai buvo aptarti, mes įtraukime valstybių narių komentarus, libe komiteto komentarus, taip pat komisijos siūlymus ir teisės tarnybos tarybos nuomonę. E, diskusijos buvo iš dviejų dalių. Iš pradžių e, tęsime pirmąjį svarstymą dėl ketvirto, penkto ir šešto skyrių ir paskui sulaukėme analitinio teksto pristatymo ir antroje diskusijų dalyje nagrinėjome pirmą ir antrą skyrius, juk antrasis svarstymas, straipsniai pirmas ir antras buvo aptarti, aptarti jau peržiūrėto teksto. Pirmininkaujantį valstybę paragino valstybės narės teikti rašytinius pasiūlymus dėl specifinių kai kurių dalykų ir siūlyti priedus 20, vasar 29, 20 dieną yra numatyta turėti jau kitą tekstą ir paskui susitiksime darbo grupės papildomam posėdžiui. Apibendrinant galima pasakyti, kad reglamento projektas buvo peržiūrėtas ir pirmininkaujantį valstybę ir toliau teiks informaciją Libė komitetui. Dėl to, kaip vyksta diskusijos, kitas darbo grupės posėdis taryboje yra numatytas vasario 27 dieną. Dėkoju. Okay, Ačiū. Išklausėme pirmininkaujančios valstybės atstovus, komisijos atstovus, o dabar vėl suteikime žodį pranešėjai. Pone Jimenez Baril, prašau. Gracias, señor presidente. Eh, no solamente... Dėkoju, pone pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems e, kolegoms parlamentarams, kurie pateikė pakeitimų ir tuo būdu patikslino daug įvairių aspektų. Taip pat dėkoju e, komisijos atstovams. Mes e, išklausėme kolegos Het pasiūlymus ir pasiūlymą dėl deleguotų teisės aktų. Mes esame pasirengę siekti e, susitarimo, kaip e, ir buvo pasakyta, mes e, manome, jog toliau dirbsime dėl deleguotų teisės aktų, tačiau turėsime kartu su teisės tarnyba pasitarti, kaip visa tai turi būti atspindėta reglamente ir direktyvoje. Dėkoju taip pat tarybos atstovams. Pamatysime, kas vyks 27 e, e, vasario dienos posėdėje. Well, just about time. Just about time we proceed to the following point. Galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Devintas ir dešimtas darbo tvarkės punktai, kurie yra susiję su e, susitarimais su Azerbaidžianu dėl vizų režimo supaprastinimo ir redmisijos pranešėja šiuo klausimu ponia Gabriela. Taigi dabar ir norėčiau suteikti e, jai žodį, kad e, ji pristatytų, kokia yra situacija. E, bu pasiraš... E, susitarimai turėtų būti pasirašomi kartu, o Europos parlamentas turėtų suteikti savo sutikimą, kad šie susitarimai įsigaliotų. Taigi dabar suteiksiu žodį pranešėjai poniai Gabrielu, po to šešėliniams pranešėjams. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš visų pirma norėčiau padėkoti komisijai dėl jos e, pasiūlymo, dėl sprendimo, dėl ES ir Azerbaidžiano Respublikos susitarimo, dėl beleidimo gyvenančių asmenų readmisijos. Labai svarbu tokiais atvejais puikiai žinoti, kokia yra padėtis. 14 metų 14 sausio dieną Libė komitete vyko pirmasis nuomonių keitimasis su Europos komisija. Tas e, pasikeitimas nuomonėmis buvo labai veiksmingas ir leido mums pasistumėti gerokai į priekį. Ir galiu dabar pasakyti, jog mes atsižvelgėme į tą pasikeitimą nuomonėmis. E, Užsienio reikalų komitetas e, taip pat mums atsintė savo nuomonę, dėl jos buvo paskui balsuota. Aš noriu pabrėžti, e, E, tiek politinę svarbą, tiek ir šio pranešimo svarbą procedūriniu požiūriu. Šiuo požiūriu Europos parlamentas turi priimti dvi rekomendacijas. Abu susitarimai įtvirtins naujas taisyklės, kurios supaprastins ir pagreitins procedūras. Na, o kalbant apie politinę svarbą, tai mes puikiai suprantame, kad abiejų sutarčių pasirašymas yra ES ir Azerbaidžiano valios išraiška. Ir tai yra tos valios e, pagilinimas rytų partnerystės srityje. Tai gali būti minima kaip pavyzdys, įrodantis, jog valstybės ne vieną kartą e, jau yra įrodžiusios savo pasiryžimą spręsti e, jų piliečių mobilumo klausimus, tad mes manome, kad santykių gilinimas tarp ES ir Azerbaidžiano iš tikrųjų leis išplėsti teisingumo, laisvės e, ir teisingumo ir laisvės erdvės ribas. Taip pat tai leis supaprastinti vizų išdavimo e, tvarką Vizos turės būti išduodamas per 10 dienų, skubos atvejais tai galės būti daroma per 2 dienas. Toliau sąrašas dokumentų, kuriuos reikės pateikti dėl vizų gavimo, yra sumažintas. Asmenys turintis diplomatinius pasus galės būti atleidžiami apskritai nuo trumpalaikių vizų prašymų. Mokestis už vizas 35 eurai, kai kurios e, asmenų grupės bus atleidžiamas apskritai nuo to mokesčio. Taip pat e, daugkartinės vizos bus išduodamos su paprastinta tvarka, pavyzdžiui, oficialių delegacijų nariams ir jų šeimoms, bei kai kurių kitų e, kategorijų atstovams. Redmisija reikia priimti, jog e, reikalavimai šioje srityje remsis abipusiškumo principų ir susitarime yra pabrėžiama, kad e, šios, šis susitarimas turi būti gyvendinamas e, gerbent žmogaus teisės. E, taip pat yra pateiktas sąrašas dokumentų, kurie reikalingi dėl readmisijos. Tie dokumentai yra susiję su tranzitu, su readmisijos pagrindimu taip pat su įvairių asmenų kategorijomis šiame kontekste. Tai yra su tais asmenimis, kurie yra prašę kitos valstybės e, pilietybės, kurie, asmenys, kurie turi e, galiojančią vizą, asmenys, kurie yra teritorija neturėdami atitinkamo leidimo, readmisijos taisyklės taip pat bus taikomas šeimos nariams. Norėčiau čia priminti, jog yra atsižvelgiama abiejose susitarimuose į Junktinės karalystės, Airijos ir Danijos e, specifinę padėtį šioje srityje. Kaip pranešėja, aš esu pasirengusi išklausyti kritinės pastabas ir kitus kolegų komentarus. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad abiejose e, susitarimuose yra numatyti bendri valdymo komitetai, kurie prižiūrės tinkamą įgyvendinimą į tuos komitetus įeis Azerbaidžiano ir ES atstovai iš ES pusės komitete. ES bus atstovaujama e, valstybių narių atstovų ir institucijų atstovų. Aš norėčiau, kad mes e, galbūt peržiūrėtume šių komitetų sudėti kitiems, kitoms sutartims. Mes visiškai suprantame e, jog mūsų pateiktos rekomendacijos ribos yra puikiai suvokiamas. Aš taip pat e, norėčiau, jog parlamentas taikytų tarp institucinio tinkamo bendradarbiavimo principus e, šių e, susitarimų rezultato vertinimo srityje. Toliau grafikas, pakeitimų pateikimo terminas vasario 18 diena, E, vidurdienis. 20 e, vasario dieną bus balsuojama lybė komitete. Šio klausimu tikiuosi, kad e, darbas dėl šio klausimo ir toliau vyks puikioje atmosferoje, kaip ir iki šiol. Ir norėčiau taip pat priminti kolegams, jog parlamentas turėtų suformuoluoti savo poziciją, puikiai išnagrinėjęs padėtį ir E, galvodamas apie tai, jog turime pasistumėti į priekį gilindami ES ir Azerbaidžiano santykius. Dėkojam už jūsų komentarus, ponė Raviel. Dabar šešėliniai pranešėjai, ponė Stanoka. Thank you. Dėkoju. Tai pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją Mariją Gabriel parengusią puikų pranešimą. Žaliųjų frakcija pritarė tam, kad būtų supaprastintas vizų režimas. Tokia yra mūsų pozicija. O kai dėl Azerbaidžiano mes pabrėžiame būtinybę suorganizuoti šį procesą, kad būtų greičiau pasirašytas vizų išdavimo palengvinimo sustarimas. Taip pat panašius procesus reikėtų nutirti su kitomis rytų partnerystės valstybėmis. Tai būtų, sakyčiau, visai protingas metodas. Armenija ir Azerbaidžianas turėtų būti tos šalis, su kuriomis reikėtų tuos greičiau susitarimus pasirašyti su uh, E, Rumunija buvo pasirašyta, su Armenija buvo tas e, susitarimas pasirašytas anksčiau ir ko gero reikėtų kartu pasirašyti šiuos susitarimus. E, būtų reikėję, taip neišėjo, bet dabar su Azerbaidžianu yra siūloma pasirašyti tokį susitarimą ir džiaugiamės tuo siūlymu ir dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio, doku, prie šio dokumento rengimo. Tikimės, kad pagaliau tie siūlymai taps realybė. Kitas dalykas – redmisijos susitarimas. Mūsų pozicija yra tokia. Mes nenorime nusimatyti kažkokio saligiškumo tiems dviem susitarimams. Ypač tais atvejais, kai atsiranda ypač kai kalbama apie atsiskyrusius autonomijos siekiančius regionus. Gali kilti tam tikro pavojaus asmenų laisvėms, jų saugumui, kuriems gali taikyti šią redmisijos procedūrą. Dėl to mūsų frakcija susilaikys ir neparems readmisijos susitarimu. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū ponė Ždanuka. Ar yra dar kolegų norinčių komentuoti? Kolega Bronks, prašau. Um... Ačiū pirmininkė. Čia yra rašoma asmenys, kurie yra e, valstybė narė be leidimo. Kitaip tariant, tai yra nelegalai arba nelegalus migrantai. E, na, tokia e, savoka yra problematiška. Ir galiu pateikti pasiūlymą, kuo tą savoką būtų galima pakeisti. Šie du e, pasiūlymai dėl sustarimo turėtų būti pavyzdiniai. Vienas iš jų e, pavyzdinių yra susijęs su redmisija. Tai yra asmenys, kurie pavyzdžiui be leidimo arba nelegaliai e, yra valstybė narėje turėtų būti gražinami į savo gimtąją šalį. Toks susitarimas turėtų būti taikomas to šalies piliečiams. Tačiau išvelgiu štai kokią e, problemėlę. E, gali būti asmenų, kurie, pavyzdžiui, yra iš ES, tačiau nelegaliai būna Azerbaidžiane. Toliau yra kita problema. Valstybės, valstybės privalo e, priimti e, į savo teritoriją asmenys, kurie galbūt netgi nėra jos piliečiai. Taigi Azerbaidžianas gali pritarti e, tokiai sąlygai, tačiau gali reikalauti ir iš valstybių narių priimti į savo teritoriją jų e, piliečius, kurie, asmenys, kurie nėra tų šalių piliečiai dėl vizų liberalizavimo ir vizų režimo liberalizavimo. E, asmenys galės, na, iš Azerbaidžano mm, lengviau patekti į Europos Sąjungą, tačiau čia pasilikti ilgiau negu leidžia viza. E, tokia kyla didžiulė problema Ir mm, nemanau, kad šiuo atžvilgiu būtų galima užtikrinti veiksmingą šio sustarimo įgyvendinimą. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį komisijai arba tarybai. Komisija atstovavoja ponas Nilsens, Nilsen Kolman. Prašome. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū pranešėjai už pateiktą pranešimo pristatymą kolegoms. Dėkoju už pastabas. E, komisija e, turi keletas, keletą techninių pastabų, tačiau mes jas e, pristatysime pačiai pranešėjai. Šiame pranešime yra sakoma, kad veikiame rytų partnerystės kontekste ir buvo pagal rytų partnerystę priimtas sprendimas palengvinti e, keliavimą asmenų iš e, rytų partnerystės šalių. O tokių e, vizų režimo palengvinimų ir redmisijos sustarimų pasirašymas tai yra vienas iš pirmųjų žingsnių šioje srityje. E, tokie sustarimai e, turi būti pasirašyti kartu ir šiame procese pirmas e, žingsnis E, pasirašant tokius e, susitarimus e, yra labai svarbus. Azerbaidžiano piliečiai yra suinteresuoti, kad tas susitari, tie susitarimai būtų pasirašyti kuo galima greičiau ir gyvendinti kuo galima greičiau. Todėl, kaip pranešė ir pasakė, parlamentas ketina suteikti sutikimą šiems šių susitarimų pasirašymams ir tai yra sveikintinas dalykas. Kaip buvo sakyta, šie susitarimai yra labai platus, numatyti nustato konkrečias procedūras, e, kaip tas, e, tie sustarimai turėtų būti gyvendinami kasdieninėme e, darbe. Taip pat šiuose praneš... susitarimuose yra garantuojamos pagrindinės teisės, tai yra asmenys, kuriems pavyzdžiui kiltų grėsmė, Azerbaidžiane nebūtų gražinami į savo gimtąją šalį. Kai dėl Europos parlamento vaidmens, E, bendrojo valdymo komitete. Tai na, iš tiesų išvelgiame tam tikrų problemų, tai yra institucinis klausimas ir tikiuosi, kad e, mūsų teisės skyrius parengs e, šiuo klausimu nuomonę. E, taip pat norėčiau pabrėžti, kad bendro valdymo komitetas yra techninio pobūdžio, tam bus kalbama apie tai, kaip kasdienėme gyvenime būtų galim, yra, reikia gyvendinti susitarimą sustarimus. Taigi bendro valdymo komitetas yra techninio pobūdžio, o ne politinio pobūdžio, todėl teisėkuros proceso dalyviai neturėtų jame dalyvauti. Tačiau mes tikrai galime pagalvoti, kaip būtų galima pagerinti bendradarbiavimą ir geriau informuoti, pavyzdžiui, Europos parlamentą apie bendro valdymo komiteto darbą. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, kurie daugiau pateiks informaciją apie vizų režimo palengvinimą. Uh, Pirmininkas. Prašome. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Diderik Palman. Sveiki. Pirmiausia, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimus kolegos. Teisingai paminėjo, kad Su Azerbaidžianu mes palaikome gerus santykius, rytų partnerystės e, kontekste taip pat tie susitarimai yra labai svarbus. Ir manau, kad buvo paminėti du dalykai, kurie, mano supratimu, labai svarbus. Pirmiausia, galimas Europos parlamento dalyvavimas jungtinėme komitete. Ir, ir, ir Man atrodo, kad iš tikrųjų čia daugiau kalbame apie institucinį klausimą. Straipsnė be kita kora pasakyta, kad ES atstovauja Europos komisija. Tad yra galimybės numatytos ir parlamento dalyvavimui tokiame komitete. Kita vertus, kaip sakė kolega, daugiau informacijos apie tai, kas vyksta tuose komitetuose, nes tai yra grinai techninio pobūdžio komitetai, daugiau informacijos galima būtų pateikti parlamentui. Kai dėl kai dėl Azerbaidžiano piliečių buvimo Šengeno erdvėje. Norėčiau pasakyti, mes kalbame ne apie vizos, vizų režimo palengvinimo, mes nekalbame apie vizos vizų režimo panaikinimo. E, Azerbaidžiano piliečiai, kurie atvyks į vieną iš ES valstybių, kuriam laikui pagal šį sustarimą turės turėti trumpalaikės Schengeno vizas, jos bus ribotos trukmės, jeigu tas asmo norėtų e, pasilikti ilgiau, neteisėtais būdais būtų pasinaudota readmisijos sutartimi ir jis turėtų išvykti. Jeigu polivizos galiojimo laiko toks asmo jos nepratęsęs norėtų likti. Tai štai. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už sustarimo spartų ratifikavimą. Ačiū, pirmininkas, ačiū. Ar kiti komisijos atstovai norėtų kalbėti? Aleksandra Kalmatska? Regis ne. Gal norėtų pirmininkaujančios valstybės atstovai padaryti kokį pareiškimą? Ne, regis kitų komentarų nebus. Tad dabar grįžkime prie ponios Marijos Gabriel. Ar norėtumėt apibendrinti? Prašom, kolegė, jums minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti kolegoms, kurie reagavo šį teksto siūlymą ir norėčiau padėkoti už patikslinimus, kurių sulaukėm šiai Europos parlamento rekomendacijai. Kai dėl jungtinio komiteto suprantu šio siūlymo ribotumą, suprantu, kad tai institucinis klausimas, tačiau norėčiau paminėti tai, ką minėjo Europos komisijos atstovai. Būtina labiau apmastyti galimybės gauti informaciją apie tai, kas vyksta tuose techniniuose komitetuose. Europos parlamentui tai, ta informacija būtų reikalinga. Dar kartą ačiū už puikų bendradarbiavimą, už dialogą ir norėčiau paskatinti kolegas, kad būtų dirbama greičiau šiuo klausimu, nes manome, kad tai yra labai svarbus žingsnis gilinant santykius tarp ES ir Azerbaidžiano. Ačiū. Pirmininkas, ačiū kolegija Gabriel, ačiū už jūsų apibendrinimą. O dabar pereiname prie kito darbo tarkės klausimų. Tai yra irgi bendra diskusija 11 ir 12, 13 darbo tvarkės punktai, 14. Čia yra kalbam apie tą patį tikslą, tai yra pranešimo projektas dėl susitarimo su Šveicarijos konfederacija. dėl jos dalyvavimo Europos prieglobščio paramos biuro veikloje sąlygo. Lygiai toks pats sustarimas su Islandijos Respublika, su Norvegijos karalyste ir su Lichtensteino kunigaikštyste. Išklausykime šių pranešimų pristatymo. Ir Europos parlamentas turėtų pateikti savo pritarimą prieš šiems dokumentams įsigaliojant. Dabar žodį suteiksime kolegiai Metsolam. Ji pateiks rekomendacijos projektą, o paskui vyks diskusija, paskui pasisakys Europos komisijos atstovai ir rinkams Graikijos atstovai. Pone Metsola, ačiū pone pirmininkė. Na, iš tikrųjų, šie sustarimai vaidina svarbu vaidmenį ES prieglapščio politikoje. Būtina padėti agentūrai pasiekti iškeltų tikslų. 49 straipsnis reglamento ESO sako, kad būtina e, patikslinti kaip, kokiu būdu ir kokiu mastu Šveicarija, Lichtensteinas, Norvegija ir Islandija galės dalyvauti prieglopšio biuro veikloje. Šios šalis uh, atneš papildomą dimenciją EASO ir mes norėtume, kad būtų keičiamasi patirtimi ir informacija tarp valstybių ir EASO. Uh, Aš manau, kad visa tai bus naudinga mums visiems, kaip jūs sakėte, potė pirmininkė. Šie klausimai, e, šiems klausimams yra taikoma pritarimo procedūra ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas tą pritarimą suteiks, kad bus atsižvelgta į tų šalių dalyvavimo pobūdį e, dėl Europos prieglaučių paramos biuro veiklos ir panašiai. Ir tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai taip pat parems mūsų iniciatyvą. Norėčiau pasakyti dar štai ką. Kalbant apie Šveicariją, aš manau, kad būtų labai naudinga patikslinti šį beitą, atsižvelgiant į neseno referendumo rezultatus. Ir tai gali turėti įtakos ES ir Šveicarijos santykiams ir šiam pranešimui. Tad norėčiau išklausyti kolegų ar Europos komisijos atstovų nuomonę šio klausimu. Ačiū. Pirmininkas, ačiū poniai Metsola už pristatymą. Pirmiausia, ko gero, išklausykime pono Morais ar kitų šešėlių pranešėjų. Prašom, kolega. Thank you, chair. The, um, the shadow... Ačiū pirmininkė. Šešėliniai e, pranešėjai ponė konkrečiai ponė Bijon, negali dalyvauti posėdėje, todėl pasisakysiu jos vardu, jums leidus. Kaip e, ką tik tai girdėjome, asocijuotų e, šalių dalyvavimas e, EASO tai yra logiškas e, žingsnis. E, galvojant apie tai, kad jos jau dalyvauja Dublino sistemoje. Be to, toks dalyvavimas sukurtų ESO biuro didesnį pridėtinę vertę, pavyzdžiui, keičiantis praktiką, rengiant, renkant informaciją, kuriant iš ankstinio pasirinkimo sistemas. Jau ESO bendradarbiauja su asocijuotomis šalimis įvairiose srityse. Todėl mes Mm, šešėlinė pranešėja tiesiog norėtų pritarti E, siūlomiems sustarimams su minėtomis šalimis. Tačiau e, Šveicarijoje organizuotas referendumas e, įtakos Šveicarijos ir ES santykius, todėl mes norėtumėm kreiptis į ES teisės skyrių, kad pastarasis pateiktų savo nuomonę, kokį poveikį Šveicarijos referendumas turės E, pasirašant e, susitarimą su Šveicarijos e, konfederacija dėl jos dalyvavimo EASO. Pateikus nuomonę, šešėlinė pranešėja laikosi nuomonės, kad na, reikėtų pagalvoti apie dėrybų sus, suspendavimą, tačiau visų pirma reikėtų išklausyti teisininkų nuomonę. E, Taigi e, sutikimas dėl šių susitarimų turėtų būti suteiktas tik tai tada, kai mes gausime teisės skyriaus išaiškinimą dėl Šveicarijos referendumo poveikio. Ačiū. Dabar aš norėčiau suteikti e, žodį e, Cecilijai Vilkstrom, kuri posėdėje nedalyvauja. E, iš Aldijos frakcijos nėra nei pono Timotijo Kirko, nei pono Trianfai Vilytis, tada suteikėme žodį ponui Bronksui. Prašome. Ačiū. Aš nekalbėsiu tų asmenų vardų, kurie šiandieną posėdėje nedalyvauja. Pirmininkas, kalbėkite savo vardu. Jeigu aš būčiau E, asocijuotos e, šalies pilietis, kelčiau klausimą, ar toms e, šalims kyla kažkokių na, problemų su prieglopščio prašytojams ir ar mūsų ESO biuras gali jiems padėti. Atsakymas būtų ne, todėl kyla klausimas, kodėl jos nori dalyvauti ESO biuro darbe. Tiesiog greičiausiai nori, kad prieglapščio prašytojai rastų gyvenamą vietą Europos Sąjungoje. Kitas klausimas tai, kad ES dažnai neturi bendros sienos su tomis šalimis, iš kurių bėga žmonės. E, e, ir dažniausiai tokie žmonės yra na, pasirinkę uh, pabėgėlio kelią. Dažniausiai jie yra iš Afrikos, iš šalių, kur, pavyzdžiui, jiems joks pavojus nekyla. Tarkim, subsah... jie bėga iš subsaharos regiono. Situacija ES keičiasi labai greitai ir labai e, na, keista, kad e, šios diskusijos e, dėl sustarimų yra organizuojamos tik praėjus keturioms dienoms po Šveicarijoje vykusio referendumo. Aišku, referendume nebuvo kalbama apie EASO, tačiau manau, kad referendumo rezultatai tikrai yra nuvilintis. Ar komisijos atstovai norėtų pasisakyti ponas Katot? Pone Ponas Kato, prašome. Thank you, Mr. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už klausimus ir komentarus. Ehm, ir su Norvegija, Lichtensteinu, Islandija ir Norvegija tas susitarimas dėl dalyvavimo Europos prieklaušio paramos biuro veikloje yra svarbus dalykai. Mm, man atrodo, kad šie sustarimai yra labai svarbus, kadangi e, Dublin, į Dublino sistemą būtina įtraukti tas šalis, jau tam tikri sustarimai egzistuoja, tačiau e, būtina keistis gerąją praktiką ir e, užsimti tokią veiklą, kaip pavyzdžiui, keitimasis informacija su kilmės šalimis. atsakydamas į bendrą klausimą dėl nesenai įvykusio referendumo Šveicarijoje. Europos komisija galėtų pasakyti štai ką. Balsavimas Šveicarijoje ir to pasiekmes apskritai buvo išanalizuotos Europos komisijoje. Šveicarijos vyriausybė dabar turės įgyvendinti tą sprendimą, kuris buvo priimtas balsavimo metu Europos komisija analizuos ir kitus sprendimus, kuriuos priims šioje srityje Šveicarijos vyriausybė. Norėčiau pasakyti, jog susitarime yra numatyta tokia nuostata, kuri susiję susitarimą dėl dalimo EASA su dalyvavimu Dublino sistemoje. Joje dalyvauja Liechtensteinas, Šveicarija ir kitos jūsų minėtos valstybės. Jeigu dalyvavimas Dublino sistemoje yra baigtas, įdėktas, tai tuomet mūsų aptariamas šiandien susirimas taip pat turėtų būti užbaigtas ir gyventintas. Kai dėl klausimo, kurį pateikė e, gerbiami parlamento nariai dėl Islandijos, Liechtensteino ir Šveicarijos, Europos komisija norėtų pasakyti, jog Šiame susitarime yra numatytos labai aiškios sąlygos. Yra e, pabėgėlių prašančių prieglopščių, kuris atvyksta į tą šalis. Norvegija, pavyzdžiui, galėtų būti to pavyzdys, nes ji neseniai priėmė daug prieglopščių prašytojų iš Sirijos, pavyzdžiui. Ir Europos komisija mano, kad tai teikia pridėtinę vertę abiems pusėms. Tikiuosi, kad atsakiau į gerbiamų Europos parlamento narių klausimus ir siūlyčiau pritarti šiems sustarimus. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Aš pats, sako pirmininkas, turiu klausimą. Mes žinome, kad praėjusį savaitgalį Šveicarijoje vyko referendumas. Ir visoje Europoje plačiai nuskambėjo to referendumo rezultatai, jie kelia susirūpinimą. Kad ir kas bebūtų, mes tikime Europos procesais, Europos idealu, Europos sąjunga. Mes manome, kad mūsų santykiai yra labai glaudus ir mums būtų įdomu išgirsti, kaip Europos komisija norėtų reaguoti, kokios teisinės pasiekmes išplauks iš to balsavimo e, rezultatų. Ar galėtumėte pakomentuoti šiek tiek detaliau Europos komisijos atsovo atsakymas? Galėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad svarbiausias aspektas, kurį pabrėžiau, yra santyki su Dublino sistema. Jeigu Šveicarija sėkmingai dalyvaus Dublino sistemoje, jeigu dalyvavimas sustos Dublino sistemoje, tai tuomet bus rimti atitinkami sprendimai. Šveicarija. Šveicarijos dalyvavimas be abejo būtų svarbus ES sistemoms ir aš manau, kad kol kas negalime daryti šio sustarimo platesnių išvadų, be to Europos komisijai reikia šiek tiek palaukti ir pasižiūrėti, kaip Šveicarijos vyriausybė šį sprendimą įgyvendins. Kol kas dar nebuvo priimta jokių sprendimų, vyriausybė jų nepriėmė dėl to, kaip tą sprendimą įgyvendinti. Tad e, kol kas negaliu pateikti daugiau informacijos dėl šio aspekto, kadangi laukiame šveicarijos vyriausybės sprendimų. Be abejo, situaciją analizuosime Ir be abejo, kai kalbame apie vidaus reikalus, kai kalbame apie šį konkrečiai sustarimą, stebėsime Šveicarijos reakcijas įvairias. Ir išvadas darysim po to, kai tų reakcijų bus. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Išklausėme. Iš komisijos pasisakymus. Gal pirmininkaujantį Graikiją norėtų kažką pridurti. Prašom. Thank you, Mr. President. My name is Dimitri... Ačiū. Esu Dimitrijus Malios. Esu iš e, Graikijos nuolatinės atstovybės. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimus. Kalbant apie asocijuotų šalių dalyvavimą, ESO laikome, kad toks dalyvavimas yra e, svarbus. Ir vakar bendrųjų reikalų taryboje e, sprendimai e, dėl asociuotų šalių dalyvavimo EASO veikloje buvo patvirtinti kaip A sąrašo punktai. Vėl suteiksiu žodį pranešėjai. Pone Metsola, prašome, baikite diskusijas. Liko tikrai nemažai mažai laiko. Taigi, jums yra suteikiamas žodis baigti diskusijas. Pranešėje kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą, tikiuosi, kad darbas bus greitai baigtas. Tačiau norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė komisija. Tai yra, kokios pasiekmes galėtų būti e, šiems sustarimams po Šveicarijoje organizuoto referendumo. Tačiau kol kas e, norėčiau išklausyti e, Europos parlamento teisės skyriaus nuomonės ir tada organizuoti diskusijas. Pirmininkas, ačiū. Mes dabar pereiname prie 15 darbo tvarkės punkto, e, pagal kurį turėtumėm kalbėti apie nedalyvaujančių valstybių narių įtraukimą į periklis E, programą. Norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai. E, turime šiandieną aptarti pranešimo projektą, taigi suteiksiu visų pirma žodį pranešėjams, tada šešėliniams pranešėjams, e, komisijai ir pirmininkaujančiai šaliai. Tačiau dabar žodis Dijas Demera, prašome. Muchas gracias. <clears throat> Gracias, señor presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. šis e, reglamento pasiūlymas, apie kurį diskutuojame, siekia taikyti periklės programą 2020 valstybėse, kuriuose yra įvestas euras, kurios žada įsivesti eurą Vengrija, Lietuva, Lenkija, Jungtinė karalystė, Čekijos Respublika, Rumunija, Švedija yra tos valstybės, kurios turimos omenyje. Periklės 2020 yra programa, kuri yra primta e, pagal 2001 metų sprendimą yra numatytos tam tikros tikslinės priemonės, kuriamis siekiama apsaugoti eurą nuo patirbinėjimo. Per paskutinį, per prieš tai vykusią kadenciją aš esu beje pateikęs tam tikrų pasiūlymų šitą temą. 133-139 straipsniai. čia mums yra aktualūs, siekiant išplėsti periklės programą. Yra numatoma e, pasiūlyti reglamentą pagal sutarties 352 e, straipsnį. Vertinimas rodo, jog periklės programa iš principo pasiekė savo tikslus ir jog verta tą programą tęsti toliau. E, Pone pirmininkė, šios e, programos išplėtimas į dešimt e, kitų valstybių narių padidins ir prevencijos veiksmingumą, ir veiksmingumą represinių požiūrių, užkartant kelią padirbinėjimui. Ši programa nėra groziška programa, tačiau labai veiksminga programa. Ir OLAFO kontekste tai taip pat yra labai reikšminga programa. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Hello, Mrs. McIntyre. Kolegė McIntyre, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Jūs be abejo žinote, kad kalbu kaip pranešėja dėl periklės programos. Tad pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Dijas Demėra dėl to, kad jis irgi padirbėjo prie šios programos, bendradarbiavimas buvo tik, iš tikrųjų puikus. Aš remiu tai, kas buvo pasakyta. Periklis programa turėtų būti išplėsta ir mes visi keliaujame Europoje, tad yra labai svarbu, kad visos šalis turėtų galimybę būti apsaugotos nuo apgaudinėjimų, padirbinėjimų. Ne tik, tai pasakytume apie valstybės, kurios turi eurą, tai palies ir kitas valstybės. Iš tikrųjų yra labai svarbu, kad šio dokumentų taikymas būtų pritaikytas ir kitoms šalims, pavyzdžiui, kad ir maniškiai. Aš taip pat norėčiau grįžti prie to, ką minėjo ponas e, Demera. Be abejo, ši programa yra ta, kuri daug nekainuoja, kur pinigai labai efektyviai panaudojami, programa yra atnaujinta ir visa tai yra pozityvu. Aš šimtų procentų remiu tai, ką siūlo ponas Demera. That, miss. Pirmininkas, ačiū, poniai McIntyre. Komisijos atstovai gal nori kalbėti, ponas Pone. Atsiprašau, dar prašau žodžių ponas Brons. Prašom. Worry, okay, you're your... Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad man suteikėte žodį. E, mes e, net nebejojame, kad e, euro padirbinėjimas liečia ne tik tai eurozono šalis. Būtent e, todėl yra protinga pateikti pasiūlymą dėl reglamento išplėsti periklis 2020 programą ir ją įgyvendinti e, tose šalyse, kuriuose euras dar nėra oficiali e, valiuta. Tokių šalių yra dešimt šiuo metu, jos turi nacionalinę valiutą, tačiau tas, taip pat tas valiutas reikia apsaugoti nuo padirbinėjimo kaip ir ir eurą. Taigi ar valstybės tarės e, na, išleidžia ES e, pinigus e, tam tikslui. Mes žinome, kiek kainuoja šios programos įgyvendinimas kiek bus skirta 7 metų laikotarpiui Tačiau nemanau, kad, kaip pasakė e, pranešėjas, kad ta programa yra pigi. Ir jeigu e, na, programos biudžetą reikės didinti, komisija galės pateikti pasiūlymą ir padidinti biudžetą dar 10 procentų. E, programą finansuoja eurozonos šalis. Vienos skiria daugiau pinigų, kitos mažiau. Ir Jeigu visos šalis yra suinteresuotos apsaugoti eurą, turi būti suinteresuotos apsaugoti nuo padirbinėjimo ir kitas valiutas. Mes negalime leisti susidaryti tokią situaciją, kai 28 valstybės narės moka e, įnašus į programą, kad būtų apsaugotas euras nuo padirbinėjimo, tačiau tuo pat metu leidžia savo pinigus, kad būtų apsaugota nuo padirbinėjimo ir nacionalinė valiuta. Ponas Pierinį. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Indeed, first of all... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau e, padėkoti ponui Demera, ponui McIntyre už pasisakymus, taip pat norėčiau padėkoti ponui Bronx už e, jo pastabas. E, periklis 2020 programos išplėtimas. Tai yra vienas iš žingsnių, kuris leistų mums na, visose šalyse apsisaugoti nuo valiutos padirbinėjimo. Norėčiau priminti, kad pagal Ženevos konvenciją visos valstybės e, turi e, siekti, kad e, būtų dedamos tos pačios pastangos, kovojant su e, E, valiutos padirbinėtojais, kaip pavyzdžiui ir nacionalinės valiutos atveju. ES taip pat nėra išimtis per periklis, periklis programą. ES dėjo labai daug pastangų, kad būtų apsaugotos visos valiutos nuo padirbinėjimo. Aišku, prioritetas suteikiamas eurui, tačiau taip pat yra e, siūlomi e, mokymai e, visiems specialistams, kurie kovoja su valiutos padirbinėjimu. Taigi, kitaip tariant, mes kovojame pagal šią programą ne vien tik tai su euro padirbinėjimu, bet su visų valiutų padirbinėjimu, pavyzdžiui, organizuojant apmokymus ekspertams, kalbėdami su jais apie Europo dirbinėjimą, netiesiogiai juos mokome ir informuojame, kaip kovoti su kitų valiutų padirbinėjimu. Aš norėčiau padėkoti e, visam komitetui už tai, kad pastarasis rodo supratimą kad reikia apsaugoti valiutą nuo padirbinėjimo, konkrečiai kalbame apie Europą, e, eurą, atsiprašau. Ir tai, kad na, reglam, pakeistas reglamentas turėtų būti patvirtintas, kuo galima greičiau. Ir taip pat e, tai, kad na, e, atitinkami veiksmai būtų e, įgyvendinti nedelsiant. Jie yra reikalingi, kad visoje ES vienodai būtų saugomas euras nuo padirbinėjimo. Ačiū dabar suteiksiu žodį pirmininkaujančio šalies atstovams. Jeigu pasisakyti norinčių nėra, tada norėčiau suteikti žodį ponui Demera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai McIntyre už malonius e, žodžius. Beje, e, taip pat puikiai padirbėjo. Ir taip pat dėkuoju už atliktą darbą dėl kitų pranešimų, kurie susijęs tą pačią sritimį. Išklausęs Olafo atstovą, aš norėčiau dar kartą pakartoti, jog čia svarbiausias dalykas mums yra e, ES valstybių narių nacionalinių pinigų apsauga taip pat. Tačiau periklės sistema, periklės sistema siekia apsaugoti eurą. Aš būčiau visiškai palankiai nusiteikęs iniciatyvai apsaugoti, pavyzdžiui, Junktinės karalystės e, pinigus. Jeigu tai būtų siūloma, aš paremčiau tokį e, pasiūlymą. Aš manau, kad e, Olafo veikla verta daugelio pagirimų. E, Olafas labai aktyviai veikia, apsaugodamas 18 e, valstybių narių valiutą, turi daug padalinių ir darbuotojų, veikiančių prevencijos ir kitose srityse. Todėl man labai malonu dalyvauti tose mokymuose, todėl kad e, mes e, turime ilgą bendradarbiavimo e, patirtį įgyvendinant įvairius projektus, todėl aš tikrai esu pasirengęs kovo mėnesį dalyvauti tame renginyje kartu su Latino Amerikos fondu en disposición de pasar al punto siguiente. The following point is... Galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. 16 darbo tvarkės punktas yra susijęs su studija, kuri yra susijusi su baudžiamosios baudžiamojo teisingumo erdvės sukūrimu ES. Išklausysime prezentaciją, kurią pateiks Marian Veit. Ji yra E, Birmingemo teisės mokyklos e, teisinės, e, teisinio administravimo instituto direktorę. Taip pat išklausysime ir pona Mechtild Bauman pasisakymą. Kolegoms yra išplatintas pranešimas baudžiamoji teisė yra pakankamai jautris rytis ir pagal Lisabono sutartį E, Europos parlamentas įgyjo šioje srityje naujų teisių. Per keturis metus buvo patvirtinti kartu su taryba įvairių svarbus baudžiamosios teisės instrumentai, pavyzdžiui, skirti kovoti su vaikų seksualiniu išnaudojimu, pasiūlymas dėl Europos tyrimo orderio, keletas e, direktyvų, kurios yra skirtos procedūrinėms teisėms užtikrinti. Tačiau bendros būdžiamojo teisingumo erdvės formavimas nėra baigtas. Pavyzdžiui, dabar yra pateiktas pasiūlymas dėl Europos prokuratūros teigimo. Ir todėl informacija apie teisinę situaciją skirtingose valstybėse narėse mums yra labai e, svarbi formuojant tą bendrą baudžiamojo teisingumo erdvę. Taigi tikiuosi, kad studija, kurią pristatys e, gerbiami profesoriai Mariano Veit ir Bauman, dar kartą paliūdis šio klausimo svarbą. Taigi dabar norėčiau suteikti e, mūsų prelegentams žodį. Pone Veit, ačiū Libė komitetui, ačiū, kad buvo nuspręsta parengti tokią studiją. Nuo to laiko įvyko šis veitas, esu Marijana Vaidės iš Virbingemo teisės mokyklos, teismų administracijos instituto direktorė. Studija vyko kartu su Berlyno vienu iš universitetų, kuriam vadovauja daktaras Baumanas. Dirbo ir kiti žmonės, kurių darbai padėjo mums tą studiją parengti. Mes apibendrinome jų darbus, pasitelkėme juos savo studijoje ir kai kas ir šiandien čia dalyvauja pristatant tą studiją. Aš žinau, kad laiko nedaug, norėčiau tik pabrėžti svarbiausius dalykus, svarbiausias grėsmės, kurias e, mačiau. E, Jūs esate gavę studijos kopiją, galite ją peržvelgti. Svarbiausi dalykai, kuriuos noriu paminėti, yra tokie. Pirmiausia, iškyla svarbiausias klausimas ir tai, tas klausimas kyla skaitant ES veikimo sutartį, Lisabono sutartį. Čia galime pamatyti, kad valstybės narės bando numatyti tam tikrus apribojimus dėl to, kiek turiu siekti e, tei, baudžiamosios teisės sritis ar pati sistema Europos Sąjungoje. Mes ėmėmės studijuoti šį klausimą, mes pastebėjome, kad nebūtinai reikia kalbėti apie tuos nusikaltimus, kurie yra suklasifikuoti, bet e, kalbėti ir apie kitus dalykus, kurie minimi štai e, skaidrėje, kokie yra tie nusikaltimai, tarp valstybiniai dažnai. Ir be abejo, e, mums būtina yra turėti šiokias tokias apibrieštis, bent jau libe komitetui, kai vyksta teisėkuros procedūra, yra svarbu sugebėti pasakyti, ar priemonė yra ypatingos svarbos ar mažesnės svarbos. Trečią kartą grįžta ta pati skaidruolė, neišįsteita savo kalbėtoje. E, pirmiausia, mes bandėme išsiaiškinti valstybėse narėse, ką reiškia sunkus nusikaltimai ir kokią teisinę prasme tai turi. Mes e, pirmiausia rėmėmės štai ko, kad ir kaip ten bebūtų, rimti nusikaltimai, sunkus nusikaltimai e, yra politinis labiau terminas, ne juridinis nes teisiškai sunku pasakyti, kas yra sunkus nusikaltimas ir kas nėra sunkus nusikaltimas. E, Jeigu pažvelgtumėte į baudžiamo proceso kodeksą ar baudžiamąjį kodeksą valstybėse narėse, tai pamatysite, kad sunkus nusikaltimai yra susiję dažnai su specialiu tam tikrų traktavimu ir dažnai tai yra terorizmas ar organizuotas nusikalstamumas. Tai yra tie dalykai, kuriems taikomas specialus traktavimas. Galime matyti procedūras, kur baudžiamosios teisės sistemose jos buvo nurodytos kaip mažesnio sunkumo nusikaltimai. Tai reiškia, kad skiriama mažiau laiko e, šių nusikaltimų tyrimui, e, nes jie yra netokios didelės svarbos, kaip anksčiau minėtėjai. E, tai yra neigiamas apibrėžimas ir niekas negali mums padėti pozityviai pasakyti, kad štai tai yra europinis sunkaus nusikaltimo suvokimas. Ir reikėtų pasižiūrėti, kokius rodiklius turime susijusius sunkiais nusikaltimais. Galime sakyti, štai ką, e, yra tokių nusikaltimų, kur valstybės narės mano, kad tai yra labai dideli iššūkiai keliantys nusikaltimai teisingumo sistemoms ir tiems nusikaltimus reikalingas specialus traktavimas. Ir čia nenusteptume, jeigu pamatytume, kad e, terorizmas yra labai uh, tokia amorfinė sistema, lygiai taip pat ir organizuotas nusikalstamumas. Ar turime kažkokių specialių procedūrų susijusių su organizuotų nusikalstamų? Paprastai ne. E, taigi, jeigu mums kažkas galėtų padėti atskirti, kokius nusikaltimus valstybės narės nevertina kaip ypatingo sunkumo, tai galėtų padėti mums. 83 straipsnis šiuo atveju mums irgi galėtų būti tam tikra atrama Lisabono sutartyje. Terorizmo atvejais ir organizuotų nusikalstamų atvejais kai kurios valstybės narės sako, kad nusik... įtariami tais nusikaltimais asmenys turėtų sulaukti specialaus traktavimo. Jiems turėtų būti neleidžiama naudotis kai kuriomis procedūros teisėmis, bet kitos valstybės yra labai konservatyvios šiais klausimais. Taigi sunkus nusikaltimai daugeliu atveju uh, nereiškia, kad asmo praranda tam tikras procedūros teisės. Jie turi būti traktuojami e, pagal baudžiamosios sistemos numatytas visas taisyklės ir joms turi būti suteikiamas visos numatytos teisės. Ir svarbiausia išvada būtų tokia, ES turės siekti pati apibriežti, kas yra sunkus nusikaltimai ir kas į juos įeina ir, ir, ir kas yra teisiniai apribojimai, kiek siekia Europos teisingumo erdvė, kokios yra jos ribos. Mes jau diskutavome dėl to, kaip tai galėtų būti traktuojama diskutavo ir Europos Teisingumo teismo atstovai dalyvavo diskusijoje ir, ir čia svarbu pripažinti du dalykus. Viena vertus turime baudžiamojo teisingumo sistemą ir taip pat turime tam tikras institucijas ir procedūrinės priemonės kurios vystosi dviem kryptimis. Taigi ES yra valdysenos lygmuo, kuris numato tam tikrą elkseną. Pavyzdžiui, aplinkosaugos teisės rytyje Teisingumo teismas yra pripažinęs, kad ES kaip valdysenos lygmuo gali reguliuoti elkseną tam tikrą ir tuomet tenka pasielgti baudžiamosios teisės nuostatas. Ir tai, ko gero, būtų naujiena ES, kuri, kuri turėtų pasitelkti šios baudžiamasis priemonės. Baudžiamosios teisės tikslas būtų apsaugoti ES ir jos interesus, jos svarbiausias vertybės antropologinių požiūrių bendrijos pasitelkia baudžiamąją teisę tam, kad galėtų savo svarbiausias vertybės apsaugoti. Turime pakalvoti apie tai, kas, ką, kas tos vertybės yra Europos Sąjungai. EPP yra pateikusi savo siūlymą. Mes kalbėjome apie tokią atveju kaip finansinių interesų apsauga. Tai yra vienas iš tų dviejų embrionų, kurie, randi, e, kurie randami 86 straipsnėje dėl ES veikimo ES gali išplėsti EPPO taikymo erdvę. Ir reikėtų ko gero turėti specializuotą, labai aiškę teisminę struktūrą, kuri būtų atsakinga už tarp valstybinio teisingumo taikymą. Ir kartais gali pasitelkti tą struktūrą kaip tarpininkaujančią struktūrą, kai tenka kovoti su kažkokiais teisės pažeidimais. Ir ES svarbiausios vertybės turėtų būti ginamos ir ES galbūt turi, turi, turi turėti, tai ES turi, turi, turėti, turi turėti galimybę ginti savo vertybės. Dabar, aš manau, galime po Lisabono sutarties kalbėti apie ES ir kaip apie valdysenos tam tikrą lygmenį, kuris yra atsakingas moraliai prieš savo piliečius santykis tarp ES kaip valdysenos lygmens ir piliečių kaip e, gavėjų tos valdysenos paslaugų e, yra akivaizdus, tas santykis yra akivaizdus ir mes dabar turime pradėti kalbėti apie ES kaip valdysenos lygmenį su tam tikra moralinė atsakomybė. Be abejo, dėl pragmatinių ir politinių priežasčių ne, dėl, ne, ne ties tuo susitelkė svarbiausia diskusija. E, komisija susitelkia prie finansinių interesų gynimo, tai yra svarbu ir suprantama, tačiau tuo pat metu, man atrodo, yra labai svarbu pripažinti, kad ES teisminė, e, te, teisminė erdvė turi turėti tam tikrą įtaką visiems teisų turėtojams, visiems piliečiams. Noriu šiek tiek parodyti, ką apima studija, tai todėl labai trumpai apie tą studiją norėčiau priminti, kad mes atlikome lyginamosius tyrimus, mes apžvelgėme teisinės taisyklės valstybėse narėse baudžiamosios teisės rytyje. Ir, dėl, ir, nu, ir tenka pastebėti, kad tos taisyklės yra baudžiamosios teisės ir labai skirtingos valstybėse narėse. Norėčiau parodyti Jums keletą to pavyzdžių. Pirmiausia, turiu penkias skaidrės, kurias galbūt pavyks parodyti dėl teisių gynimo. Pranešime paskui galėsite pažiūrėti detaliau tas skaidrės. Mes bandėme surasti penkis rodiklius dėl to, kokios teisės valstybėse narėse yra laikomos svarbiausiomis. Ir čia radome labai didžiulę įvairovę. Nekaltumo prezumcija kartais yra e, kalbama teisė į nešališką teismą, į E, e, taip pat e, daugelį konstitucijų yra minima teisė būti išklausytam, teisė į orumo išsaugojimą, proporcingumo principo taikymas ir minimi ir kiti taip pat principai. Tad, kai teko apibriežti, kokie, kokios yra svarbiausios teisės, kurios turi būti suteikiamos piliečiams baudžiamo proceso metu, matome, kad kyla daug sunkumų apibriežti, kokie iš tikrųjų tie penki dalykai yra svarbiausi. Nes nekaltumo presumpcija daugelį sistemų yra svarbiausia, tačiau yra kitų daugybė principų. Ir paprastai visose teisinės sistemose šį presumpcija yra minima. Dingo eh, PowerPoint'o galimybė, bet regisi vėl sugrįžo. Įvairovė iliustruoti norėjau pasakyti dar štai ką. Dev... 34 puslapį yra devintas punktas, kur yra pateikiamas pavyzdys dėl atsakomybės pasiskirstimo tarp teismų, prokuratūros ir policijos, e, kas, kaip, kiek tos struktūros gali veikti autonomiškai. <clears throat> Procedūros atžvilgių ir atžvilgių to, kas už ką yra atsakingas, ginant piliečių teisės. Mes vėlgi matome, kad valstybėse narėse yra didžiulė įvairovė ir tai irgi mūsų nestebina. Atsiprašau, sako kalbėtų, su technologijom turim šiek tiek sunkumų. Taigi mes manau, turime identifikuoti tas svarbiausias e, teisės ir tai yra labai svarbu. Baudžiamosios teisės sistema vystėsi pasarosius 400 metų daugelį e, valstybių ir piliečiams tai buvo labai svarbis rytis. Atsirado tam tikras socialinis susitarimas ir kyla lūkesčiai, e, kad, kur, kurių piliečiai teisėtai tikisi. tikisi. ES kyla iššūkis e, dabar apibriežti tas teisės, kad būtų galima e, aktyviai dalyvauti baudžiamosiuose tyrimuose. galite surasti, dabar pamečiau, kur tiksliai tai yra, sako kalbėtoje skaidrėse, bet galite surasti iš paaiškinimą. 50 procentų valstybių narių, jų piliečiai, kuriems tenka bilinėtis baudžiamųjų proceso metu, tikisi, galimybės aktyviai dalyvauti tyrime. Be abejo, tai yra nebūtinai tais atvejais, kai tenka būti atsakovu. Mes randame ir nukentėjusių asmenų, kuriems taip pat yra būtina suteikti teisę dalyvauti procese tyrime nusikaltimo. Jeigu pasižiūrėtume į baudžiamąją teisę sistemą, pamatytume, kad turi tarnauti piliečiams. Vėl pastaruosius 15 metų aukų uh, e, e, tikėjimas įdalyvauti tyrime yra smarkiai, smarkiai pakilęs, žmonės norime dalyvauti, taigi piliečių lūkesčiai yra didesni ir jų nereikia nuvilti. Vėlgi, tarp valstybių narių čia egzistuoja didžiulė įvairovė dėl to, kaip piliečiai gali būti įtraukiami į tai. Net jeigu ir skirtumai yra dideli, bandėme pažiūrėti, kiek yra, kokia yra primtina maksimali įkalinimo bausmė. Iš čia skaidrėje galite tai pamatyti. Europos Sąjunga, kaip baudžiamosios teisės veikėja, e, nelengva bus apsispręsti, nes įvairuotė valstybių narių didelė. Tas valdysenos vaidmuo turi palaikyti dialogą su piliečiais. Ir ga, gali atsitikti taip, kad piliečiai pajus nusivylimą, nes jie visiškai teisėtai tikisi, e, kad atsirastų ta teisingumo bendra ir saugumo erdvė. Svarbiausia e, yra apsispręsti dėl to, kad bus kuriama vieninga teisingumo erdvė su aukštesniais standartais. Na ir tai nėra visiškai nerealistinis raginimas. Tai būtų e, ta erdvė, kuri galėtų imti pavyzdį iš jungtinių valstijų e, federalinės sistemos. Nes ten e, dabar standartai e, griežtinami, jie aukštesni. Pavyzdžiui, Mirandos atveju aukščiausiasis teismas priemė sprendimą, Aukščiausias teismas gali nurodyti, kad penkis metus sistema Miranda naudojusi FBI ir, ne, ir policijos paėgos nėra vienintelės atsakingos už e, tų priemonių naudojimą, kurios buvo panaudotos. Dabar dėl to, kaip teisingumo sistema gali nuvilti ES piliečius. Mes negalime pamiršti svarbiausių problemų. Vykstant diskusijoms dėl Europos arešto orderio, tie klausimai irgi ne, neišvengiamai kilo. E, kaliniai. E, kal, elgesys su kaliniais, kai kurios atvejais, yra nepriimtinas. Tu, Europos Sąjunga yra pasirašusi žmogaus teisų konvenciją ir turi laikyti savo įsipareigojimų. Prisimenu, kaip nekalti asmenys kartais sulaikyti, buvo sulaikyti per nelik ilgą laiką nepriimtinomis kalinimo sąlygomis. Tai yra iš tikrųjų didžiulis pavojus bet kuriai teisingumo sistemai, nes ES priešams tai sudaro galimybę e, laikyti įkaitų ES dėl jos e, netinkamų standartų teisingumo sistemos. Dar viena situacija, kur ta įvairovė ir piliečių lūkesčiai turi būti tinkamai įvertinami, yra susijęs su, su teisė į advokatą. E, pagal susiklošiusias teisinės tradicijas, kai žmonėms iškyla tam tikrų kazusų susijusių su e, teisingumu žmonės turi teisę gauti advokato paslaugas. Advokatas gali būti paskirtas, jeigu asmo neturi lėšų jam pasisamdyti. Tai yra labai svarbus pasiekimas ir turi būti piliečiams prieinamas ir toliau. E, ilgą laiką buvo kalbama apie gairias ir aš tikiuosi, kad bus galima e, remtis šią teisę ir toliau nepilnamečių traktavimas irgi yra labai svarbus klausimas. Norėjau pasakyti, kad valstybėse narėse čia irgi esama didžiulių skirtybių. Ir klausimas, nuo kada tampa baudžiamąją tvarka atsakingas nepilnametis irgi yra tas klausimas, kurių vairovė didelė. Ir vienur sakoma, kad nuo 16 metų jis tampa teisiškai atsakingu, kitur, kad nuo, nuo kitokio amžiaus. ES lygmenių irgi reikės dėl to tartis ir tai bus labai jautrus klausimas. Studijoje taip pat yra numatytos tam tikros nuostatos dėl procedūrų teisės. Ir svarbiausia išvada tos studijos būtų štai kokia. Mano nuomonė, Europos Sąjungos pilietybės idėja yra persmelkianti visas ES sutartis. Ji turi atsispindėti ir baudžiamosios teisės srityje. Mes turime turėti tam tikras ribas kurios, kurias nustato ES baudžiamoji teisė. Negali būti taip, kad baudžiamosios teisės sistema apims visus nusikaltimus. Be abejo, turi būti, atsižvelgiant subsidiarumo principą, į tam tikras ribas. Baudžiamoji e, teisės rytis ES turi būti aiškiai apibrėžtos. Aš manau, kad ES pilietybės savoka čia gali būti labai naudinga, jeigu pripažįstame, kad ES kaip valdysenos lygmuo, turi tiesiog ryšį su ES piliečiai ir taip pat ir tokiuose su konstituciniais dalykais susijusiais klausimais. Tai yra labai svarbus dalykas. Baudžiamasis teisingumas ilgą laiką buvo siejamas su vykdomaisiais tam tikrais veiksmais. Valstybės narės ES naudojusi kaip forumų tam, kad galėtų apginti savo interesus. Ir kol kas nėra jokios baudžiamusios teisės sistemos, kuri uh, gali primesti savo sprendimus kitoms valstybėms. Ir man malonu diskutuoti Europos parlamente šiais visais klausimais. Svarbu yra štai kas. Procesai šie yra iš tikrųjų sudėtingi, turi būti konstituciškai labai gerai subalansuoti tam, kad negalėtų valstybės narios vienos savo valios primesti visoms, kad, ne, kad nebūtų taikomas represinis aparatas. Ir um, Be abejo, baudžiamas yra reikalingas, bet turime labai aiškiai išsiaiškinti, kaip geriau jį subalansuoti. Kartais ES vaidmo turėtų būti ribotas, jis turi, ES turėtų palengvinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Svarbu, kad būtų tarnaujama piliečiams, ES turi prisimti atsakomybę už tas politikas, už kurias gali prisimti atsakomybę. Kai kuriais atvejais nusikaltimų aukos taip pat turi būti įtrauktos į baudžiamosius tyrimus. Na ir paskutiniai e, dalykai. Norėčiau pasakyti, kad ES važiuosios e, teisės procesas turėtų būti skirtingas nuo to, kas egzistuoja. Ir detaliau apie tai yra kalbama mūsų studijoje. Tenka pripažinti, kad tie procesai baudžiamiai yra skirtingos kokybės ir tuomet turėtume iškelti klausimą, kokias piliečių teisės reikia ginti svarbiausia. Interesai ir teisės yra svarbiausias dalykas, čia juos turėtume apibriežti. Mums kyla klausimų dėl atsakovų, tačiau tuo pat metu neturėtume iš akių išleisti ir aukų, nukentėjusiųjų. Baudžiamosios teisės rytis ir toliau, ko gero, bus siejama su represinėmis tam tikromis priemonėmis, ats, e, su vykdomosiomis priemonėmis, kurios dažniausiai nukreiptos prieš piliečius. Ir svarbu, kad neatsitiktų taip, kad bus piknaudžiaujama ES tuo valdysenos lygmeniu. Tuomet piliečiai bus nepatenkinti tuo, kas vyksta. Tačiau galima. E, Tačiau reikėtų veikti kitaip, kad neprasidėtų kritika dėl to, kad, kad pilieč, piliečius lengviau nukreipti represinį aparatą ir kad jų teisės negydamos. Atskaitomybė ir legitimumas yra tie dalykai, kurie yra patys svarbiausi. Ir santykis tiesioginis su piliečiais, ryšys su piliečiais, kurie turi konstitucinės teisės, kurie turi piliečių teisės, yra pats svarbiausias dalykas e, laikotarpiu po Lisabono sutarties įsigaliojimu. Norėčiau pasakyti, kad teisiniai palyginimai yra įkvepiantis. ES turi būti pasirengusi, o Europos parlamentas yra sutarčių sergėtojas reikėtų, kad Europos parlamentas žengtų žingsnį e, tą kryptim, kad būtų apibrėžtos reikiamos savokos ir kad piliečiai galėtų pamatyti vystant ir baudžiamosios teisės europinę erdvę. Dėkoju. You, Wade, your... Ačiū. Dėkojame e, poniai Veit už labai įdomią prezentaciją. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Bauman. Gal jūs e, turite kažkokių papildomų pastabų? Jeigu ne, tai tiek būtų apie studiją baudžiamosios e, teisės erdvės formavimas Europos Sąjungoje. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Bronks, prašome. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti e, poniai Veit už labai įdomų ir aišku studijos pristatymą. Aš, aišku, nekalbėsiu iš tos pačios perspektyvos, kaip jūs, aš prieš, man nepatinka ES e, projektas, man nepatinka Europos arešto orderis, tačiau norėčiau paklausti, jeigu Europos e, arešto orderis egzistuoja, ar galima atsisakyti jo įvykdyti, jeigu, pavyzdžiui, trūksta įrodymų. Man atrodo, kad to, na, tokios galimybės kol kas valstybės narės neturi. Aš e, labiau paremčiau Europos e, tyriamąjį orderį, bet kol Europos arešto orderis egzistuos, Europos e, tyriam, tyriamojo tyriamasis orderis bus na, mažiau naudojamas. Ar teisinga mano prielaida? Pirmininkas. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Prašome, ponė McIntyre. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti poniai Veit už prezentaciją Reikia pasakyti, kad e, penktadienį lankiausi Birmingeno teisės e, mokykloje, susipažinau su departamentų darbu, taigi nenustabu, kad e, Birmingemo teisės mokyklos atstovė pateikė tokią puikią prezentaciją. Jūs kalbėjote apie įvairovę ES ir laikausi nuomonės, kad labai svarbu, kad tie skirtumai būtų išanalizuoti ir tinkamai pristatyti. Viena iš sričių, kuri mane domina, yra vaikų teisės. E, nuo kada jiems, pavyzdžiui, tenka atsakomybė už jų veiką. Šis komitetas greitai kalbės apie vaikų apsaugą, e, kurie, pavyzdžiui, e, dalyvauja baudžiamosiose bylose. Todėl man e, būtų įdomu sužinoti, kokie yra skirtumai šiuose, šioje srityje skirtingose valstybėse narėse. Subsidiarumo principas. E, greičiausiai suvaidins labai svarbų vaidmenį tolesnėse diskusijose, tai yra dėl to, ką galima pasiekti ES lygmenio ir kas turėtų būti siekiama nacionaliniu lygmeniu ir kur, pavyzdžiui, galima bendradarbiauti. Laikausi nuomonės, kad bendradarbiavimas yra puikus dalykas. Ir E, bendradarbiavimo reikia siekti, kuo galima dažnesnį daugiau, pripažįstant tuo pat metu valstybių narių vaidmenį pagal subsidarumo principą. Man subsidarumo principas yra labai svarbus tokios pozicijos laikausi. Tačiau e, jūsų studija labai yra naudinga mūsų diskusijoms ir dėl to norėčiau padėkoti profesoriai Veit. Pirmininkas, ar turite dar komentaro? ar dar yra komiteto narių norinčių pasisakyti. Aš pats asmeniškai norėčiau iškelti klausimą e, teisininko apmokymo svarba. Mes e, visada e, baudžiamosios teisės srityje akcentuojame tai, ko tikimės iš teisės specialistų, kad jie bendradarbiautų kad bendradarbiautų advokatai, prokurorai, apskritai teisininkai. Jeigu jie patys nenorės pasinaudoti priemonėmis, kurios yra parengtos ES lygmeniu, tokiu atveju tikrai jokių teigiamų uh, rezultatų mes negalime tikėtis. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį poniai Veit. Ačiū. Ačiū už pateiktas pastabas. Visų pirma, reikia pasakyti, kad klausimas yra sudėtingas, galime jo atžvilgių laikyti skirtingų nuomonių, bet kalbant apie Europos arešto orderį, kyla viena esminė problema. Tai yra e, atsakomybės pasidalymas, kas turi priimti sprendimą dėl asmens įsiuntimo iš vienos jurisdikcijos į kitą. Ir e, toks e, sprendimas priemamas atskirai. Laikausi nuomonės, kad atsakovo interesas būtų užtikrintas geriau, jeigu įvairios na, procedūros būtų apjungtos ir priimtos, priimtas vienas sprendimas. Kalbant apie terorizmą, E, pavyzdžiui, yra teigiamų tokių puikių pavyzdžių, kaip, e, kai e, buvo išduotas Europos arešto orderis ir asmuo per dešimt dienų buvo išduotas Junktiniai karalystai. Taigi, nemanau, kad jūs galite kvestionuoti Europos arešto orderio efektyvumą, nes būtent jis ženkliai prisideda prie na, saugios erdvės sukūrimo ir leidžia asmenims e, saugiai judėti. Taigi mm, laikausi nuomonės, kad na, tam tikros e, priemonės yra problematiškos, tai yra mano asmeninė nuomonė, bet e, yra įvairių metodų, kaip, pavyzdžiui, būtų galima pagerinti Europos arešto orderio taikymą. Tarkim, tuo pat metu būtų nagrinėjamos e, bylos. Tai yra byla iš esmės ir byla išduoti asmenį. Tačiau pats svarbiausias, kad e, na, yra ta europinė priemonė, kuri leidžia mums efektyviau bendradarbiauti. E, egzistuoja abipusio pripažinimo principas, kurį reikia na, tinkamai gyvendinti. E, tuo pat metu reikia užtikrinti, kad dupusiškai būtų pripažįstami ne tik sprendimai, bet ir, pavyzdžiui, asmens teisės. Ir būtent tokią galimybę ir suteikia Europos arešto orderis. Europos Sąjunga e, patvirtino e, atitinkamus teisės aktus, kuriais e, efektyviai yra ribojamos e, žmogaus teisės. Tačiau labai gaila, kad kol kas nėra tokio teisės akto, kurio būtų na, užtikrinamos efektyviau asmens teisės. Pavyzdžiui, teismas priema sprendimą e, sulaikyti asmenį, neleisti jam e, keliauti ir toks e, sprendimas įsigalioja ir kitose šalyse. Tačiau tuo pat metu asmuo negali, pavyzdžiui, keliauti tam tikrą laikotarpį, taip ribojant jo teisės. Taigi šiuo atžvilgiu išvelgiu tam tikras e, problemas ir dėl to, kaip pavyzdžiui, kai kurie ES e, instrumentai yra gyvenami nacionaliniu lygmeniu. E, taip pat kita problema yra, kad tarpusavėje susiję teisės aktai yra patvirtinami ne tuo pat metu Europos Sąjunga e, priemė labai svarbius e, teisės aktus, tačiau dėja e, esamų teisės aktų kol kas nepakanka. Dėl ponos Makenta ir pasisakymo ir subsidiarumo norėčiau Jums e, pritarti. Aš norėčiau dar kartą priminti Jums ES vaidmenį, bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kuris išlieka labai svarbius. Europos e, prokuratūros teigimas yra įdomus ir diskutuotinas dalykas, nes mes kalbame apie, na, tokios jau kaip ir e, federalinio ligmens struktūros sukūrimą. Tačiau e, neįmanoma situacija e, tokia, kad ES institucija galėtų veikti be valstybių narių, kadangi būtent tai e, struktūrai reikia informacijos bendradarbiavimo su nacionalinėmis institucijomis. Taigi, pavyzdžiui, Italijoje struktūros kovojančios su mafija gali veikti efektyviai tik tai gaudamos kitų paramą reikia pripažinti ir tai, kad nepriklausomai nuo ES agentūrų įgaliojimų, jos veikia kaip tinklas su nacionalinėmis e, struktūromis. Ir tame e, tinkle turi būti geras ryšys, nes e, antraip, nepaisant to, kiek būtų lėšų skiriama, tas tinklas tikrai neveiktų gerai. Toliau pirmininko klausimas dėl teisininkų apmokymo. Aš pati esu teisininkė, dėstau teisę su kriminologė ir taip pat pripažįstu, kad e, teisės e, kultūra taip pat yra svarbi. Šiuo atžvilgiu, e, kalbant apie ES lygmens ir piliečio santykio formavimą, E, labai svarbus ir e, teisininko vaidmuo. Pavyzdžiui, kalbant apie Europos arešto orderį ir proporcingumo principo taikymą šiuo atžvilgiu, matome, kad e, patys teisininkai priimdami sprendimus dėl savo šalies piliečių, dėl kitų šalių piliečių turi labai daug teisių priimant sprendimus Ir e, tai nėra gerai. Šiuo atžvilgiu e, teisininkai turėtų save įsivaizduoti kaip e, Europos e, teisininkai ir mm, turi traktuoti ES piliečius kaip, pavyzdžiui, savo šalies piliečius. Pavyzdžiui, policininkas e, iš Anglijos, Vokietijos ir Prancūzijos turėtų veikti kaip europietis. Ir tokiu atveju e, bet kokia teisminė struktūra turėtų pareigą teisiškai lygiai taip pat pasirūpinti bet kurio ES piliečių kaip ir savo e, šalies piliečio. Taigi, aišku, teisininkai duoda priesaiką pagal savo nacionalinės konstitucijas ir dėl tos priežasties e, na, nėra įpareigoti e, kažkaip veikti pagal europinius e, reikalavimus. Ačiū daktarui Vaidai ir daktarui Baumanai. Noriu pabrėžti, kad štai čia, šiame dokumente yra išdėstyta visa studija. Dėkoju už jūsų įkvepiantį pasisakymą. O dabar 11.45 pradėsime balsuoti. Matau, kad dar atvyksta kolegos. Trys minutės pertrauką, o paskui galėsim pradėti balsuoti 11.45. Tik kviečiu kolegas neišeiti. Tiesiog e, palieku dar šiek tiek laiko kolegoms, kurie dar nėra atėję. Pasirūpinkit, kad turėtumėt elektroninės balsavimo kortelės. i have seen some of you running to fetch your electronic card so i was just waiting some additional minutes to get started but i hope you. gerbiami kolegos dar e, norėčiau pasižiūrėti ar jau galima pradėti balsavimus. E, šiandieną turėsime balsuoti dėl daug e, dalykų. Taigi dabar ir iš karto norėčiau pereiti prie 17 punkto. E, tarybos sprendimas sudaryti susitarimą dėl politinio dialogo ir bendradarbiavimo su Kostarikos, El Salvador, Guatemalos, Hondūra, Nikaragua ir Panama Respublikomis. Pranešėja Renata Weber, e, kuri posėdėje greičiausiai nedalyvauja, Tada galime pereiti iš karto prie balsavimo. Yra pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuokime dėl pačio teksto. Pakeisto teksto balsavimas pradedamas balsuojame elektroniškai. Now it's closed. Balsavimas baigtas. What do we get? 40 plus, 5 minus, 0. 40 už, 5 prieš, niekas nesusilaikė. Uh, Pirmininkas, pamiršote kortelę. Okay. You register your vote as against. E, jūs balsuojate prieš. Ne, už. Gerai, tada mes priemėme jūsų balsą domėn 41 už, 5 prieš, pritarta. Now let's move on to the following, which is the proposal for a regulation. Sekantis punktas, tai yra pasiūlymas dėl uh, reglamento dėl trečiųjų šalių piliečių, kurie kirsdami išornės sienas privalo turėti vizas ir trečiosios dėl trečių šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikymas. Jokių pakeitimų nėra, taigi balsuojame dėl pačio teksto. Balsavimas pradedamas. This is Moldova. Huh? No, this is. Uh... Yeah. Yeah, yeah. The first, the first one yeah, is the Moldova. The first one was uh, ah. Guatemala. As it's done, okay. Now the vote is closed. Balsavimas baigtas. 45 už, 2 prieš, 1 susilaikė, pritarta. Pranešėja buvo Tanja Fajon. Dabar mes turime balsuoti dėl įgaliojimų pradėti dėrybas. Balsavimas pradedamas. Now closed. Balsavimas baigtas. 46 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė, pritarta. Now we are having point number 19. 19 punktas. Asmenų kontrolė prie išorės sienų grindžiama vienašališkų Kroatijos ir Kipro tam tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją arba buvimo joje neilgiau kaip 90 per bet kurį 180 dienų laikotarpį tikslu. Pranešėja Tanja Fajon taip pat posėdėje nedalyvauja. Taigi dabar balsuokime dėl pačio teksto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. It's fine. 47 plus. 47 už. Niekas nesusilaikė ir niekas nebalsuoja prieš. Taigi nubalsuota jiem balsiai. Kitas punktas. Tai yra Europos bendrijos ir Indonezijos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo su redmisija susijusiais klausimais. Pranešėja Ana Gomes pasisakyti nenori, taigi balsuokime. Balsavimas pradedamas. Daug pakeitimų nėra, taigi mes balsuojame dėl rekomendacijų projekto. Balsavimas baigiamas.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 Maria Gabriel, we have here. Eh? Discharge. Discharge. Yes. Sure. Yes. Okay, we're now moving to point number 20. 21 darbo tvarkės punktas. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas ES bendrasis biudžetas. E, nuomonės referentė Suzana Roitova kuri pasisakyti nenori, tai mes galime balsuoti. 21 darbo tvarkės punktas. Na, aš turiu balsavimo sąrašą, kuris man kelia problemų. Excuse me just a second, there seems to be some confusion with the voting list. Atsiprašau, tikrai kilo tam tikras neiškumas dėl balsavimo sąrašo. E, Mes turėtumėm dabar balsuoti dėl 21 darbo tvarkės punkto. Deja, pagal mūsų balsavimo e, sąrašą e, netrodo, kad mes turėtumėm balsuoti dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taigi, jeigu leisite, tiesiog norėčiau pasitikslinti. I see, I see. Ah, yeah, I see now the separate leaflet. Okay, I see the separate leaflet. Okay. Radau atskirą e, dokumentą, taigi dabar siūlau balsuoti dėl Suzanos Roitovos nuomonės dėl ES bendro biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Balsavimas pradedamas, e, pakeitimų nėra, taigi balsuojame dėl viso dokumento. Balsavimas baigtas. 48 už, vienas susilaikė pritarta. Toliau, 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas, ES pagrindinių teisų agentūra. Balsavimas pradedamas, pakeitimų nėra, taigi balsuojame dėl nuomonės projektų. Balsavimas baigtas. 47 už. Niekas nebalsuoja prieš, du susilaikė pritarta. Toliau. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centras 2012 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Nuomonės referentė Suzana Roitova. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 47 už, vienas prieš, vienas susilaikė pritarta. 2012 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. E, pranešėja Veronik Mathieu. Matau, kad yra pateiktas vienas pakeitimas, pirmas pakeitimas ir dėl jo reikia ir balsuoti. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dabar balsuokime dėl viso pakeistų nuomonės projektų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 46 už, vienas prieš, du susilaikė, patvirtinta. Toliau 2012 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas Eurojustas. Nuomonės e, referentė, ponia Hijon, balsuojame. Balsavimas baigtas. 47 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Pritarta. E, Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas, mm, biudžeto įvykdymo patvirtinimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. 48 už, susilaikius ir balsuojančių prieš nėra, nubalsuota vienbalsiai. Pereikime prie Europos policijos biuro, Europolo biudžeto įvykdymo patvirtinimo patvirtinimo Čia yra keli pakeitimai. E, pirmas pakeitimas, kas už. Kas prieš. Susilaikė atmesta. Antras, kas už. Kas prieš. Susilaikė atmesta. Taigi dabar balsuokime dėl viso nuomonės projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 48 už, niekas nebalsuoja prieš, vienas susilaikė. Pritarta. Perkime prie Frontex biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Nuomonės referentė ponė Hujo. Vie, pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar balsuokime dėl nuomonės projekto, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 48 už, vienas prieš, susilaikysiu nėra pritarta. Dar liko poros, pora projektų. Europos policijo, policijos koledžas, jo biudžeto įvykdymo patvirtinimas. E, matau, kad dėl e, lingvistinių pakeitimų balsuoti nereikia, tačiau yra dar trečiasis pakeitimas, kurį pateikė pranešėja Mat, Veronik Matijų. Dėl jo reikia balsuoti. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuokime už pakeistą nuomonės projektą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 43 už, 5 prieš, 1 susilaikė patvirtinta. Europos prieglapščio paramos biuras ir jo biudžeto vykdymo patvirtinimas. E, pakeitimų nėra, taigi balsuojame dėl viso nuomonės projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 47 plus 1. 47 už, vienas prieš, vienas susilaikė pritarta. Jeigu dabar neklystų, mes turėtume tęsti balsavimus e, dėl trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirsdami valstybių narių išorės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiai, piliečiams toks reikalavimas netaikomas. Pranešėja Marija Gabriel, ar jūs norite pasisakyti? Prašome. Merci, monsieur le président. Dėkui, pana pirmininkė. Aš paprasčiausiai noriu pasakyti, jog e, mes ruošiamės balsuoti dėl dar nesudarytos sutarties po trilogo. Mes e, gavome tarybos ir komisijos nuomonės, bei mūsų komiteto lapkirčio nu, mėnesio nuomonę žinome. Čia kalba sukasi apie KR 16 e, valstybių, kuriuoms nebebus taikoma vizos prievolė, taip pat Junktiniai Arabų Emiratai ir Kolumbija, kurios bus perkeltos į teigiamą sąrašą. Tai visiškai sutampa su tuo, už ką mes balsavome komitete. Noriu taip pat atkreipti e, kolegų nuomonę į kitą aspektą, kuris buvo labai svarbus e, per kitas darybas. Čia kalba sukasi apie kriterijus, kurie dabar bus įrašyti nekonstatuojamoje dalyje, bet pirmajame straipsnėje. Tai yra, kad vertinimas vyks, e, vertinimą vykdės e, komisija, kiekvienu atveju atskirai, tačiau dabar bus remiamasi kitais kriterijais. Žmogaus teisės, turizmas ir iš, iš, iš, užsienio prekyba. Iš, žmogaus teisų aspektą. Mes su šešėliniais e, pranešėjais labai e, gynėme, o turizmas ir užsienio prekyba buvo pasiūlyta tarybos. Aš norėčiau padėkoti e, komisijai už nulatinį dialogą nuo pat proceso pradžios ir aš e, tikiuosi, kad vykstant daryboms mes ir toliau būsime informuojami apie jų vyksmą. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai, tarybai, pirmininkaujančiai Graikijai už visas pastangas, e, sprendžiant tokius e, jautrius ir be galo svarbios klausimus. Noriu taip pat padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, todėl kad turėjome ginti labai ryštingai parlamento poziciją. Pirmą kartą parlamentas dalyvauja šioje e, procedūroje. Taip pat norėčiau padėkoti Katrinu Ber iš sekretariato. Be jos žinių ir patirties mes nebūtume sugebėję laiku visko atlikti. Dėkuoju. Dėkuoju Jums, Ariel. Dėkuoju už e, Jūsų e, detalius komentarus bei. E, pasirengimą dirbti. Taip pat už informaciją apie trilogo rezultatus. Dabar balsuosime, kas už. Ne, pasitikrinkime elektroninį būdų. Open. Now closed. Balsavimas baigtas. 49 už, vienas susilaiko priimta. Leiskite priminti, kad šių darybų rezultatai turėtų būti pateikti plenariniam posėdžiui balandžio mėnesio pirmajai sesijai. Ačiū. O dabar keliavam toliau. Liko dar vienas balsavimas. Didžiausias, ko gero, iš visų. Turime nuomonės projektą dėl tarybos ir parlamento reglamento, dėl priemonių susijusių su Europos bendraja elektroninių ryšių rinka. Tikslas pakeisti tam tikras direktyvas ir reglamentus. Salvator Sėdau yra pranešėjas, komentarų regis pranešėjas neteikia, tad pradėsime balsuoti. Susikaupkim, kolegos. 45, 46, kas, kas už klausimus, tai yra identiški pakeitimai kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 47, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 48, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49, Pasitikrinkim, pasitikrinkim, sako pirmininkas. Man atrodo, patikrint, patvirtinta, bet pasitikrinkim, jeigu norite, kolegos. Balsuojame ir baigiam balsuoti. 26 už, 25 prieš. Labai nedidelis skirtumas, tas tiesa. Bet patvirtinta. Dabar 49 pakeitimas. Ir 50 jie yra identiški, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 51 už. Prieš susilaikė. Man atrodo, kaip ir anksčiau truputėlį panašus rezultatas, tas pats santykis. Pasitikrinkim. Dėl 51 tikrinamės. Baigiam balsuoti. Na, šį kartą šiek tiek kitaip. Ar kas nors gal neteisingai balsavot, klausė pirmininkas. Nes pirmo atveju buvo 26 už, 25 prieš, o dabar atvirkščiai 25, prieš, 25 už, 26 prieš. 52, 3, 54, 55 identiški. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Tai šeštas, šeštas vadinimas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Septintas už prieš susilaikė patvirtinta, 57 už, prieš susilaikė patvirtinta, 58 už, prieš susilaikė. Vėlgi pasitikrinkim, nes labai neaiškus rezultatas. Balsuokim, kolegos. Baigėm balsuojimą. EPP kolegų vienu balsuoja per daug. O dabar balsavimas baigtas, kokie jo rezultatai. 26 ir 25. Patvirtinta tokia nedidelė, tokia nedidelė balsų persvara. Aštuntasis pakeitimas ir 59. Jie identiški, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 60, 61, 62. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 63 už. Atsiprašau, sako pirmininkas. 63 atkrenta. Balsuojame dėl devinto. Ne, jis regis taip pat atkrenta, sako pirmininkas. Prie 65 pereinam iš karto. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 66 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 66. Baigiam balsuoti. 22 už, 29 prieš atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar penktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 77. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim, nes persvara vėl gali būti labai nežymi. Tikrinamės dėl 77. Baigiam balsuoti. Devyniolika ir dvidešimt devyni. Atmesta akivaizdžia persvara. Šeštasis kompromisas dabar kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 11 atsimtas, dabar bus 88, 89, 90, jie identiški, kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 91, kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 8 kompromisas, kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 97 už prieš, susilaikė, atmesta. 99, 98 ir 100 yra identiški. Ir balsuokime dėl jų dabar. Kas už? Prieš susilaikė atmestą tikrinkime dėl 98, 99, 100. Vaigiam balsuoti. 26 prieš, 25 už. Atmesta. Nedidelė persvara, bet dėl tų pakeitimų labai panaši balsų persvara susidaro, panašus santykis, 25-26 balsai. 25, Dvyliktasis pakeitimas dabar kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tryliktasis už. Dvyliktasis patvirtintas pastaisų pirmininkas. Pasitikrinkim, jei norite. Dėl dvyliktojo balsuokime elektroniniu būtų pasitikrindami. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 23 už, 27 prieš. Dabar 13 pakeitimas. Kas už? Prieš. Mano supratimu patvirtintas, sako pirmininkas. 101, 102, 103 yra identiški. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinti. Devintasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas penkioliktasis kas už, prieš susilaikė atmesta. Šimtas šešioliktasis už, prieš susilaikė atmesta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 118 už, prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikrinkim dėl 118. Pradedam balsuoti. Dvidešimt penki už, dvidešimt šeši prieš atmestą. 122, 123 yra identiški, kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 124, kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 125 už. Prieš susilaikė, atmesta. 126, kas už. Kas prieš susilaikė, patvirtinta. 17. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 13. Kompromisas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 20, 128. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 19. Už? Prieš susilaikė patvirtinta. 20. Už? Prieš susilaikė patvirtinta. 21. Už? prieš susilaikė patvirtinta. 129 už, prieš susilaikė patvirtinta. 130 už. 129. Dėl to norite tikrintis kolegos taip, taip pasitikrinkim dabar pat. Baigiame balsuoti. 26 už 25 prieš patvirtinta. Vėl nedidelė balsų persvara. 130 dabar. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man regis patvirtinta. 131. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkim dėl 131. Pradedam balsuoti. Baigiame. Čia vyksta kažkoks balsavimas pagal švituoklės principą, nes visą laiką matome tą patį rezultatą. Labai nedidelė persvara. Atmesta šiuo atveju. 132 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Pasitikrinkim, jeigu norite. Dėl 132. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Dabar vėl ta švituoklė sušvitavo. Atmesta. 133 dabar. Kas už? Kas prieš? Man regisi patvirtinta. Ar norėtumėt pasitikrinti, kolegos? Pasitikrinkim. Ir 133. Baigėme balsuoti. 26 už 25 prieš. Kažin, kas yra tas žmogus, kuris lemia tą nedidelę persvarą, sako pirmininkas. Todėl dabar periname prie konstatuojamųjų dalių. Kai kas buvo atsimta, tad keliaujam prie 22 pakeitimo, kas už. Prieš, susilaikė, atmesta. 23 už. Prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Atsiprašau, bet reikia pasitikrinti dėl 23. Priešinku atveju išgirsiu raginimų iš salės, kad reikėjo pasitikrinti, pasitikrinti dėl rezultatų. Dabar baigiam balsuoti. 20 už, 31 prieš, akivaizdžiai atmesta. 24, kas už? Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimtasis. Ar norit pasitikrinti? Dėl ketvirtojo pakeitimo, taip, tikrinkimės. Baigiam balsuoti. 33 už, 18 prieš patvirtinta, dabar 30 kas už. Jis atkrenta, pasiteisų pirmininkas. Ne, ne, atkrenta. Atkrenta, atsiprašau, sako pirmininkas. 31. Kas už? Kas prieš? Susilaikėm. Patvirtinta. Dėl 31 tikrinamės. Baigiame balsuoti. Dvidešimt keturi už, dvidešimt keturi prieš. Tai tas žmogus, kuris viską lemia, dabar susilaikė balsuodamas ir tapo nebeaišku. Atmesta, kadangi persvaros nėra. Antrasis kompromisas. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 33 už prieš susilaikė atmesta. Trečias kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 41 už prieš susilaikė patvirtinta. 5 už prieš susilaikė patvirtinta. 42 už prieš susilaikė patvirtinta. 43 už prieš susilaikė, atmesta. 44 už, prieš susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl pakeisto teksto. Pane Ždanoko, reikės prašy žodžio. Okay. Can you, can you... Pane Ždanuka, ar galėtume dėl 31 perbalsuoti? 31. Yeah. It doesn't. It, I mean, it doesn't. Your vote wouldn't change. The, you wouldn't it could. It could. Gali būti pasikeitimų dėl vieno balso. Taip, gali būti. Aš nemanau, kad tai atitinka darbo tvarkos taisyklės, sako pirmininkas. Nes balsavimas įvyko. Labai atsiprašau, bet uh, įvyko balsavimas ir rezultatai yra užfiksuoti. Dabar balsuojame dėl pakeisto teksto. Pradedam, kolegos. Now closed. Balsuoti baigiame. Baigiame 48 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Vienbalsiai patvirtiname pranešimą. Ačiū visiems. Ir dabar grįšime į posėdį trečią valandą. Mano balsas jau tai buvo įtrauktas į paskutinį balsavimą. Reikėtų vieną pliusą dar pridėti, taip? Visiems ačiū, sako pirmininkas, trečią valandą vėl tęsime darbą. Kol kas visiems gerų pietų.